Allora, apriamo i lavori. Ponios ir ponai, pradėkime komiteto darbą. Noriu paprašyti turėti galvoje, kad posėdis yra filmuojamas. E, noriu pasveikinti parlamento vicepirmininkę Dianą Volis, kuri papasakos apie parlamento ir komisijos tarpinstitucinį susitarimą. Ji buvo darbo grupės, kuri dėrėjosi dėl šio susitarimo pirmininkė. Jis pirmininkų suigoje patvirtintas lapkričio 18. Ir pagal reglamento 127 taisyklę iš šio klausimo svarstymą turime baigti iki vasaros ir turime priimti du sprendimus. Pirmiausia, kai dėl sustarimo patvirtinimo, tai kadangi reglamento e, straipsniai, kai kurie straipsniai turi būti pakeisti, turime to imtis. Taigi dabar suteikiu žodį poniai Volius. Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą į komiteto posėdį ir už jūsų e, paramą dirbant šiuo klausimu. Kolegos turi tarp institucinio sustarimo projektą, sustarimo tarp parlamento ir komisijos dėl bendro skaidrumo registro įsteigimo. Taigi dokumentą jūs turite. Galbūt galėčiau pasakyti keletą žodį, žodžių apie šio reikalo istoriją. Šiandien mes su komitetu pradedame diskusiją, ką reikštų šis e, bendras skaidrumo registras mūsų darbo tvarkos taisyklėms. Dėl to, kad praėjusi Praėjusią kadenciją šis komitetas Aleksandras Štubas parengė ir Friedrikas pateikė pranešimą dėl suinteresuotų atstovų ar lobistų traktavimo parlamente ir apskritai institucijose. Tas pranešimas pasiūlė idėją, kad reikėtų sukurti darbo grupę, tarp institucinę darbo grupę, pirmiausia, turint galvoje parlamentą ir komisiją, kad būtų galima parengti bendrą registrą. Ir iš pradžių praėjusią kadenciją mes pradėjome šį darbą, man pirmininkaujančiai darbo grupiai. Ir šioje kadencijoje darbą baigėme. Ponas Kasinis, jūsų pirmininkas, taip pat dirbo grupėje, ponas Džalaininas, kuris buvo ankstesnis šio komiteto pirmininkas, ir Izabelė Duro. Taigi buvo atstovaujamos visos dauguma politinių frakcijų. Iš komisijos pusės e, dėrėjomės su Imkalas, o šioje kadencijoje su e, Marijanu Cakovičiumi. Kai dėl susitarimo koncepcijos, tai visų pirma reikia atsargiai nu, vartoti žodžius. Čia kalbame apie suinteresuotus atstovus. Ir e, registro pavadinimas yra dabar bendras skaidrumo registras. E, Tuo paaiškins, kodėl pasirinkome tokias formuluotės. Visą laiką puikiai supratome, kad e, praėjusią kadenciją parlamentas patvirtino rezoliuciją kur aiškiai pasakyta, kad tai, ką turi parlamentas galvoje, tai yra, kad iš esmės turėtume sukurti privalomą registrą tiems, kurie bando daryti įtaką Europos politikai. Privalomą registrą. Kaip žinote, komisija turi savanorišką registrą. Taigi yra tam, toks, tam tikras netitikimas tarp to, kas yra komisija ir to, ko mes kaip parlamentas siekiame. Tačiau mums pavyko uh, užimti poziciją, kad mes norime tokio siekti tikslo, kad tas registras būtų privalomas, tačiau šiuo metu ko gero e, daugiausia galima ko pasiekti, tai yra tokį, tokio saugaus e, savanoriško registro kartu su komisija, kuris būtų gana griežtas, nes aišku, kad suinteresuoti atstovai turi turėti galimybę pakliūti e, į parlamentą, tačiau mūsų tikslas būtų privalomas registras. Daugelis e, tokių atstovų patys sako, kad jie e, būtų už tokį privalomą registrą, nes tada visi būtų traktuojami vienodai. Tačiau teisinė prasme reikia aiškiai pasakyti, kad siekiant įtvirtinti privalomą registrą reikia panaudoti sutarties straipsnį, kuris reikalauja uh, tarybos e, vienbalsiškumo. Tikiuosi, kad vieną dieną to pasieksime. Na, o apie tarybos poziciją dar pakalbėsiu vėliau. Taigi kol kas remiamės savanoriškų, e, savanoriško registro koncepciją. Taip pat visą laiką turėjome galvoje, kad yra didžiulis skirtumas tarp parlamento ir kitų institucijų, konkrečiai komisijos Ta prasme, kad kiekvienas parlamentaras turi būti laisvas dirbdamas pagal savo įgaliojimus, o skaidrumo registras jokių būdų neturėtų trukdyti įprasto parlamento nario teisėjai susitikti su kuo jie nori, su rinkėjais ir taip toliau ir taip toliau. Tai jokių būdų neturi trukdyti laisvai veikti parlamento nariams. E, tačiau dar vienas klausimas, kurį reikia turėti galvoje ir mes tai darėme dirbdami su komisija, tai yra kodėl mes tai darome. Mes darome tai todėl, kad piliečiai tikėtina galėtų daugiau pasitikėti sprendimų prieimimo procesu. Taigi, aiškiai reikia pasakyti, kad e, tas registras parodytų, kas su mumis kalbasi dėl e, europinės politikos kūrimų, kas daro mums įtaką, kad piliečiai daugiau pasitikėtų tuo sprendimų prieimimo procesu. Ir, kaip sakiau, kaip galima uh, užtikrinti, kaip galima vienodesnės uh, e, darbo sąlygas visiems, kurie yra susiję su Europos politika. Na ir vienas iš klausimų, kuris kėlė problemų iš pat pradžių, uh, ir kodėl mes galų gale pavadinome tai skaidrumo registru, yra tai, kad daugelis žmonių dirba prisidėdami prie politikos sprendimų prieimimo, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos ir kitos, kurie, kuriems nepatinka, jeigu juos vadini lobistais. Ir todėl mes e, norėjome, kad šis registras apimtų kaip galima daugiau žmonių ir kad E, žmonėms nekiltų problemų, parodant, ką jie veikia ir kad jie būtų įtraukti į tą registrą. Komerciniai veikėjai, tai yra suinteresuoti interesų grupių atstovai, su jais daug kalbėjomės ir su teisininkais ir bandėme e, išsiaiškinti skirtumą tarp e, teisininkų dirbančių lobistais ir teisininkų, kurie atstovauja savo e, klientus. Taip pat reikėtų įtraukti ir visus, visas nevyriausybinės organizacijas, e, tyrimų organizacijas, kurie taip pat aktyviai veikia ir užtikrinti, kad jie taip pat pakliūtų į šį registrą. E, man atrodo, kad mums pavyko iš tikrųjų daug, daug daugiau subjektų įtraukti į šį registrą, juos paviešinti Ir matote, pagal savo sandarą konstrukcijų šio, šio, šio registro turime e, kelias dalis, e, kur viršuje yra vienoje dalyje išdėstomi komerciniai atstovai, kitoje dalyje nekomerciniai. Ir todėl mes ir pavadiname šį registrą skaidrumo registru, o ne lobistų registru, nes yra įvairių subjektų jame. Toliau norėčiau pakalbėti apie registro turinį. Mums buvo aišku, kad jame reikia pateikti daug daugiau informacijos, tam tikrą finansinę informaciją pateikti. Komisija e, turi patirties iš savo savanoriško registro Ir mes norėjome, kad ta informacija, kuri pateikta, čia turėtų būti aikštesnė, kad aiškesnė, kad ją būtų galima patikrinti. E, taip pat registrui taikomas Elgesio kodeksas. Ir jeigu būtų pateikta kokių nusiskundimų, mūsų institucija galėtų e, visą tai patikrinti, būtų numatyta tam tikra procedūra. Jeigu laiko bėgant pasirodytų, kad procedūra veikia netinkamai, e, jie galėtų kreiptis į ombudsmeną. Taigi yra numatyta visa sistema, kuri turėtų, kuri turėtų veikti normaliai ir visus patenkintų. Nedarysiu paslapties, kad siekiant bendro šio registro mūsų daugiausia problemų kilo mūsų vidaus administracijai dėl leidimų sistemos. Todėl mes numatėme ilgą laikotarpį šios sistemos įdėgymui. Aišku, kad viską reikia gerai apsarstyti ir pakeisti parlamento taisyklės šiame komitete. Taip pat ir komisija turi pridarinti savo vidaus procesus. Taigi trumpai tiek apie šio registro koncepciją, jo kūrimą, visą mūsų darbą su komisija. Manau, kad parengėme visai gerą registrą, tikiuosi, kad jums tai pasirodys ir galėsime patvirtinti šį tarpinstitucinį susitarimą ir kitus būtinus mūsų taisyklių pakeitimus. Mes norėtume kad šis bendras registras pradėtų veikti nuo birželio mėnesio, kai jis bus patvirtintas čia parlamente. Būtų gerai, jeigu šio grafiko pavyktų laikytis. Taip pat šis bendrasis registras turėtų įtraukti ir tarybą. Mes ėmėmės tam tikrų iniciatyvų šios kadencijos metu, kad įtrauktume ir tarybą susilaukėme pozityvios reakcijos pirmininkavant Belgijai. Kaip suprantu, praėjusią savaitę įvyko e, susitikimas, diskusijos vyksta ir signalai yra dar pozityvesni. Gali būti, kad artėjant birželiui mums pavyks e, į šį registrą įtraukti visas tris institucijas. Ir tai tikrai būtų e, atšvestinas dalykas. Taigi tiek pradinės informacijos e, ir būsiu pasirengus atsakyti jūsų klausimus. Grazie, signora Wallis, della sua esposizione. Ačiū, ponia Wallis, už tai, kad nušvietėte šį klausimą. Dabar ponas Do Dafas, prašom. Presidente. Uh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegijai už jos ypač profesionalų požiūrį į šį klausimą ir už puikų pažangos pristatymą. Ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad pažanga buvo pasiekta, aš tai galiu matyti šiame dokumente. Tačiau vis tiek dar yra keletas dalykų, kurie e, kelia man nerimą. Mes buvome linkę pasirinkti privalomą registrą. Mes turime galių, jeigu tai pasirinktume, įgyvendinti privalomą į registrą. Jeigu tai nėra įmanoma per tarp institucinio susitarimo mechanizmą, pagal 395 straipsnį, tuomet mes galime tai daryti per reglamentą. Norėčiau išgirsti teisės tarnybų nuomonę dėl to, kodėl reikalingas vienbalsiškumas taryboje tam, kad taip įvyktų. mes turime patirties susijusios su teisės tarnybų nuomonė, kurią šis komitetas laikė netinkama ir galbūt šis atvejs kaip tik toks ir būtų. Aš pamėginsiu tai išsiaiškinti šiek tiek labiau, ypač turint omenyje tai, ką mums pasakė Dajana Volis, kad diskusijose su taryba buvo pasiekta pažangos. Galbūt anksčiau buvusios kliūtis išnyko. Man susidaro įspūdis iš to, kas gali registruotis, kad E, skiriama vis e, didesnė disciplina. Tačiau galbūt e, vėliau viskas išsivystys ir kitaip. Atrodo, kad šiame dokumente, pavyzdžiui, 11 jo dalyje, kalbama apie pasiūlymą, kad bažnyčios, bažnytinės organizacijos neturi registruotis. Tačiau pačios bažnyčios galbūt ir nesidomi tokiu registru. Galbūt ponia Volis galėtų paaiškinti šį klausimą. Tačiau apskritai aiškiai buvo pasiekta gera pažanga. Ir mes turėsime apsvarstyti padarytus pakeitimus pagal mūsų pačių procedūrinės taisyklės. Ačiū. Dėkoju, ponė Dafai. Ponas Groti, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Na, manau, čia žengime didelį žingsnį į priekį, nes skadrumas, kai lankosi lankytojų grupės, tai yra bet kurios lankytojų grupės vizito metu, skaidrumas yra svarbus, aktualus dalykas. Na, kalbam apie skaidrumą, kalbam apie transliacijas ir manau, kad jeigu dabar galiausiai sukurtume bendrą skaidrumo registrą, tai būtų naudinga visiems. Ir kai sakau bendrą, tai reikia galvoti ir apie trečiasias institucijas. Taigi labai nudžiugino tai, apie ką informavote, kad ir trečiasios institucijos dabar mąsto jau apie bendrą registrą. Na ir kai kalbame apie bendrą registrą, tai svarbu numatyti e, drausminimo priemonės, Tai yra, jeigu būtų didelių pažeidimų, kad galima būtų taikyti drausminės priemonės ir galbūt galėtumėte nurodyti, kokiu turėtų pasiekmių tiems, kurie, tarkim, darytų pažeidimus, registruotų netinkamai, o kai jau dėl veikiančių registrų, tai, kaip minėjo ir ponas Davfas, tai čia neturėtų būti vadovamasi savanoriškumo principu, turėtų būti privaloma pobūdžio priemonė. E, politikai, kai jis krenta, štai kas, jeigu yra sustarima dėl savanoriškų įsipareigojimų, tai sakoma, taip, čia darome bendrai viską kažką, tačiau galiausiai nieko nedaroma. Taigi norėčiau pasidomėti, kaip numatyta pasiekti, kad uh, tas skaidrumo registras būtų privalomas ir visi turėtų jį registruotis. Yra daug e, interesų atstovų, kurie turi savo biurus, atstovybės Briselėje, gali atvykti į Briselį, man rodos, yra nuo 20 iki 30 tūkstančių, tai tikrai daug ir tikrai tokio dalyvavimo, tokio interesų atstovavimo sostinėse nėra, todėl manau, kad būtų geras ženklas visuomeniai, e, nes pusėn geras signalas visuomeniai, jeigu būtų sukurtas privalomas skaidrumo registras, kuris numatytų ir drausminės priemonės ir visos trys institucijos dalyvautų šiame registre. Ir tikiuosi, kad jūs kaip dėrybininkė e, toje grupėje, kurie renka, rengia registrą, kad jums, jūsų darbo grupėje pavyks pasiekti, kad visos trys institucijos prisidės prie šio registro ir jis tikrai bus bendras. Altri richieste di parola da parte. Ačiū, nematau daugiau norinčių pasisakyti iš parlamentarų pusės. Čia kolega, prašom. Solamente medio. Pusę minutėlės, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Tiesiog norėčiau pabrėžti e, politinę svarbą e, pažanga skaidrumo srityje apskritai. Na, politika pastaraisiais metais. E, susidurime su vairiais atskleidimais, informacijos pateikimo apie tam tikrą elgesį, kuris mažina pasitikėjimų e, politinių gyvenimų Europoje. Piliečių pasitikėjimą menkina politika. Ir čia galima kalbėti apie įvairias valstybės narės, įskaitant ir maniškę. Tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad patirtis rodo, jog kad skaidrumas yra veiksmingesnė priemonė negu draudimai. Jeigu būtų sudarytas uh, draudimų registras, bet jo nebūtų kontroliuojama, nekontroliuojamas jis būtų, tai po to tiesiog susturtume su visais incidentais, kai kažkas atskleidžiame. Taigi aš manau, skaidrumo registras būtų veiksminga priesmonė. Tačiau jeigu toks skaidrumo registras, kuris numatytų ir tam tikrus ribojimus, tai reikš, kad politikos atstovai, jų elgesys bus ribojami, kad e, jie būtų kontroliuojami. Taigi aš manau, kad verta žengti šį žingsnį ir, ponė vicepirmininkė, ir kiti kolegos nurodėte, kad labai svarbu, kad tas registras būtų bendras, kad jis galiotų visoms ES institucijoms, ne vien tik tais komisijai ir parlamentui. Tai štai toks bendrumo aspektas tikrai labai svarbus. Ačiū. Be. <clears throat> Se non ci sono altri, io però vorrei dare. Ačiū. Atrodo, nėra daugiau norinčių pasisakyti. Dar prašom, ponas Dafas. Atsiprašau, bet norėčiau papildyti savo mintį apie reglamentą. Mes Siekiame, kad parlamentas dabar pradėtų e, leisti registruotis naujiems lobistams. Ir atrodytų, kad čia turi būti kažkokia e, savarankiška e, drausminė procedūra iš narių pusės. Mes turime taisyklės, tačiau jos galbūt yra netaip griežtai taikomos, kaip kad turėtų būti. Ir dabar mes griežtiname tokias taisyklės išoriniams veikėjams. Ir atrodo, jog čia mes turėtume turėti galimybę šiame kontekste, kuomet matome, jog keičiasi reglamentas išorės veikėjams. Ir reikėtų pažiūrėti, jog galbūt reikėtų pasvarstyti ir pačių europarlamentarų taisyklių taikymą. Mes į tai turėtume pažiūrėti su visu rimtumu būtent kaip Europos parlamentas sprendžia skaidrumo klausimus ir kaip tai yra susijęs su kitais veikėjais. Ačiū. Ačiū dabar komisijos atstovas ponas Kristiansonas. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti už šias diskusijas vice pirmininko Sefkovičiaus vardu, kuris vadovavo diskusijoms, vadovavo dėryboms mūsų institucijos vardu. Mes esame labai patenkinti rezultatais. Iki šiol manome, jog padarytas didelis žingsnis pirmin, skaidrumo link, ypač kalbant apie tai, kaip Briuselį suvokė piliečiai ir visa visuomenė, kaip jie mato, kaip mes dirbame. Kuomet komisija prieš 3-4 metus nusprendė įsteigti tokį registrą pagal Europos skaidrumo registro iniciatyvą, Buvo aišku, jog su šiuo procesu nieko blogo nėra, blogai yra su suvokimu. Mes galime kalbėti ir kalbėti, aiškindami apie tai, jog neiname niekur, tačiau mums reikia atsiliepti į nuostatas iš valstybių narių pusės. Atrodo, jog mes negalime vieni pasiekti tokio skaidrumo, todėl iškėlėme tokią iniciatyvą. Uh, Prisimenu, kuomet pradėjau dirbti prieš ketverius, penkerius metus su šiais rytimi, atrodo, jau kiekvienose diskusijose buvo kalbama apie 50 tūkstančių lobistų. Toks magiškas skaičius, niekas nežinojo, iš kur jis buvo kilęs, tačiau visi apie tai kalbėjo vėl ir vėl. E, visi kalbėjo apie 15 tūkstančių lobistų žiniasklaidoje, Sicilijoje ir Suomijoje, tačiau visi įsivaizdavo, jog tai yra tiesa. Dabar galiu pasakyti jums, jog turime 3500 e, registruotų ūkio subjektų, kurie yra registruoti šiame registre, registre. Ir turime pasiūlymą iš parlamento ateityje parengti bendrą registrą, kuris apimtų taip pat ir visus, visą personalą dirbantį šiuose organizacijose. Ir tokiu būdu mes turėsime tikslius skaičius. Komisija yra įsitikinusi, jog šiuo metu mes turime daug daugiau negu kad 10 tūkstančių žmonių, kuriuos apima dabartinės esamas registras. Taigi komisija yra labai patenkinta dabartiniais rezultatais, tačiau aš norėčiau pabrėžti, jog šis procesas yra organiškas. Mes negalime jo e, priverstinai valdyti. Procesas tęsiasi jau 3-4 mėnesius, tačiau jis dar nėra baigtas. Mes dirbame kartu su parlamentu tam, kad nuolat tobulintume šį registrą. Kaip vienas iš kolegų nesiniai pasakė, yra šiame registre tam tikrų elementų, kurie palaipsniui daro jį vis labiau uh, prievartinį, nors tai kol kas nėra formalu. Taigi, jūs e, siekite padaryti įtaką, tačiau to negalite padaryti, jeigu nesate registre. Taigi yra tam tikrų elementų susijusių su tuo, kaip dirbame su tais, kurie yra registre ir kurie nėra. Taigi jis vis labiau tampa privalomasis. Taigi pono Sefkovičiaus ir pačios komisijos vartų noriu pasakyti, jog mes sveikiname šias dėrybas, techniškai mes dirbame komisijoje kartu su parlamento ekspertais ir siekiame, kad šis registras būtų parengtas iki vasaros. Ir tuomet galėsime formaliai pradėti bendro registro veikimo e, procedūrą. Mes taip pat labai pritarėme tam, kad trečioji politinė institucija prisijungtų ir kad e, išorės veikiai matytų logiškai tai, kaip mes dirbame čia Briuselėje. Dėkoju. Ačiū. E, Ačiū. Dar kartą suteikiu žodį poniai Volės, kuri atsakys į jūsų klausimus ir pastebėjimus. Aš atidžiai klausiausi to, kas buvo pasakyta. O dabar suteikiu žodį poniai Volės apibendrinti. Much, uh, Chairman, Dėkoju pirmininkė, dėkoju jums visiems už jūsų pastabas. Aš manau, jog įdomu tai, jog daugelis kolegų iškėlė skaidrumo kaip tokio klausimą ir man atrodo, jog mums yra labai svarbu, mums kaip institucijai po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, tai, jog mes vis labiau koncentruotumės ir vis labiau apsvarstytume tai, kaip mes sprendžiame teisėkūrinio skaidrumo klausimą, viskas turėtų būti daug atviriau tam, kad mes gyventume pagal nustatytas taisyklės suteiktas Lisabono sutarties. Ir aš esu įsitikinusi, jog procesas dabar taps daug skaidresnis. Ir daugelis iš jūsų suprantate, kad iš tikrųjų aš esu vicepirmininkė atsakinga už skaidrumą. Tai yra mano vaidmuo e, mano poste. Taigi aš sveikinu pastangas imtis daugiau iniciatyvų šioje srityje ir tai daryti kartu, kadangi aš manau, jog šiuo metu jaučiamas didesnis troškimas išreikšti politinę valią mūsų institute ir institucijoje ir būtent taip ir veikti. Aš pritariu tam, kad šis registras šiuo metu nėra privalomasis. Kiekvienas iš mūsų, skaitant ir europarlamentarus, ir suinteresuotus atstovus, klausia, ar atitinkama institucija yra registre. Jeigu ne, tuomet reikėtų pagalvoti ir galbūt įsiregistruoti į šį registrą, kadangi kalbant atvirai, jeigu jūs norėtumėte su manimi ir vėl susitikti, galbūt aš to negalėčiau padaryti. Taigi iš tikrųjų mes visi darome tai, ką turime daryti tam, kad šis registras auktų, nors e, kol kas e, dalyvavimas jame ir nėra privalomas. E, Štų Friedriko Ataskaitoje buvo kalbama ir apie kitus elementus, tokius dalykus kaip e, teisėkūrinis pėtsakas dėl teisėkūrinių rezoliucijų. E, pavyzdžiui, ten turėtų atsispindėti, kas padarė tam tikrą įtaką vienu ar kitu klausimu. Taigi, Andriu yra visiškai teisus, čia taip pat yra klausimas susijęs su finansiniu atskleidimu. Visi šie dalykai tikrai uh, dabar turėtų būti gyventinami daug stipriau ir aš esu pasirengusi pradėti ir ilgesnės diskusijas su šiuo komitetu tam, kad mes galėtume toliau dirbti ties šiais klausimais. Toliau kalbant apie konkrečius klausimus susijusius su šiuo registru. Tikrai noriu pabrėžti labai stipriai parlamento troškimą turėti privalomą į registrą. Man malonu pasidalinti su jumis e, parlamento tarnybų pateiktų teisinių patarimų. E, teisininkai visuomet e, tarpusavyje turi įvairių skirtingų teisinių nuomonių. Ir jeigu jūs manote, kad registras taps privalomas greičiau negu kad taip mano teisės tarnybos, tegu taip ir bus, tačiau mes dabar esame naujoje teritorijoje, turime tam tikrų signalų iš tarybos, atrodo, jog padėtis tampa pozityvesnė, atsiveria langas naujoms galimybėms, tačiau nenorėčiau praleisti e, dabar mūsų e, pasiekto pagreičio. Prieš akis tikrai turime didelių galimybių įtraukti bent jau parlamentą ir komisiją į šį bendrą registrą, taip kaip ir numatėme, e, kad taip įvyks vasaros pradžioje. Tačiau išlaikykime ir ilgalaikę perspektyvą. Galbūt laikotarpis bus ir trumpesnis, negu kad iš pradžių numačiau, tam, kad visos trys institucijos pasiektų šį tarp institucinį susitarimą ir kad registras taptų privalomas. Tačiau iš tikrųjų dar reikia išgirsti teisininkų nuomonę dėl to, ką galima padaryti. Klausimas dėl to, e, kaip mes tvarkomės su įžūliais lobistais. Iš tikrųjų, šis procesas e, veikia žingsnis po žingsnio. Jeigu nustatoma, kad kažkas e, elgėsi netinkamai, įvykdė tam tikrą pažeidimą, o jie yra įsiregistravę registre, žinoma, yra įvairiausių lygių, pagal kuriuos jiems yra uždraudžiama patekti į tą instituciją, ar tai būtų mėno, ar kitas laikotarpis. Žinoma, taip pat yra vykdomas tyrimas atitinkamų institucijų ir jeigu yra nustatoma, kad kažkas elgėsi netinkamai, tuomet e, e, pradedamas vadinamasis viešo pasmerkimo procesas. Tai yra svarbus aspektas. Žinoma, daugelis iš mūsų norėtų tai matyti ir tai tam tikrą prasme šiuo metu jau vyksta, jog jei tam tikri veikėjai Briuselėje matys, kad šis registras yra rimtas ir kai kas jau ir dabar nešiojasi kortelę, kurioje yra parašyta, jog jie yra įsiregistravę komisijos registre. Taigi iš tikrųjų tokiu būdu tai tampa lik ir pasitikėjimo ženklu ir tokie lobistai turi tam tikrą firminį ženklą, jog jie elgesi gerai ir tuomet yra įregistruoti tame registre ir tokiu būdu tai tampa tam tikrų dorybių ratu. Tai aš tikrai norėčiau matyti, kad šis procesas ir vystytųsi šią linkmę. Buvo vienas klausimas e, susijęs su lūkesčiais įsiregistruoti, e, ponas Defas. Ir taip pat prašom atsakyti į tą jautrų klausimą susijusiu su bažnyčiomis. Uh, Čia aš kalbu ne apie klasikinį liberalų antiklerikalizmą, visiškai priešingai. Mes dabar kalbame apie Europos piliečių iniciatyvą ir bažnyčių įtaką. Ar būtų kokiu nors panašių, palyginamų tikėjimo institucijų? Pone Volis, Taip, jūsų klausimas yra visiškai teisingas. Tai buvo vienas iš tų klausimų, ties kuriais mes praleidome daug laiko įsvarstydami. Mes siekiame užtikrinti, kad tie atstovai, bažnyčių atstovai, kurie tikrai atstovauja interesų, interesams ir tikrai veikia Briuselio arenoje, kad jie būtų įregistruoti. Ir Aš manau, jog mes tai ir pasiekėme. Tačiau yra skirtumas tarp to, ką ką tik pasakiau, ir to, kas atstovauja vietinę bažnyčią ir nori susitikti su mumis tam tikrų klausimų. Ir nemanau, kad jie, lygiai taip pačiai kaip ir vis, bet kokie kiti rinkėjai, turėtų registruotis. Tačiau tai yra klausimas teisininkams. Būtent reikia pasižiūrėti, ar tie veikėjai yra susiję su politikos e, vykdymo, politikos kūrimo procesu ir tokiu būdu tik tai jiems reikėtų registruotis ir taip aš matau šį skirtumą. Mes čia nesame antiklerikališkai nusiteikę. Bene, grazie. Il dibattito mi sembra concluso sulla questione delle... Atrodo tiek čia ir bus tos diskusijos apie bažnyčios darbo grupę, tai apie tai kalbėjo. 17 Europos sutarties straipsnis kalba apie būtiną dialogą, e, kuris būtų atviras ir skaidrus, įskaitant ir bažnyčios. Taigi, viskas turi būti dienos šviesoje, nieko slapto. tai taikytina ir bažnyčiams, kaip ir visiems kitiems. Visi gali turėti savo nuomonę, tačiau reikia tai daryti skaidriai. Taigi grafikas iki vasaros. E, Pranešėjams pranešimas paskirti. Vienas e, dėl taisyklių pakeitimo, kitas e, dėl šio registro. Pranešimus reikia renkti kaip galima greičiau, kad diskusija komitete komitetuose galėtų vykti kovo 12 ir 19 balandžio. Tuomet šie klausimai būtų patikti plenarnėje sesijoje gegužės mėnesį. Taigi man belieka dar kartą padėkoti poniai Volius, ne tik, kad atvyko į mūsų posėdį, bet ir už tai, kad puikiai atliko šios darbo grupės pirmininkės vaidmenį. tai iš tikrųjų didelis žingsnis į priekį didinant skaidrumą, tai yra labai svarbu parlamentui. Ačiū. adesso ci resterebbe in discussione un solo punto, ma per la... Taigi, liko tik tai vienas klausimas, tačiau yra, šis klausimas yra labai svarbus. Tai yra klausimas dėl sutarties, dėl ES veikimo 136 nuostatos, dėl stabilumo mechanizmo pakeitimas iš dalies. Pranešėjo dar nėra, jis žadėjo atvykti pusę vienuolikos, taigi dar penkių, penkios minutės yra, jeigu kas nori pasisakyti. Ne, tuomet darome trumpą pertraukėlę, penkių minučių. Arba galime pakalbėti apie kito posėdžio datas tai yra vasario 7, kitą pirmadienį nuo 4 iki 6.30 po pietų Briuselėje. Neįlinis posėdis. Taip pat vasario 17 dieną vyks neįlinis posėdis Strasbūre nuo 10 iki 12 valandos. O po to įprastiniai eiliniai posėdžiai bus kovo 14 dieną po pietų nuo 15 iki 18.30 ir kovo 15 dieną nuo 9 iki 12.30 taip pat Briuselėje. Taigi tiek informacijos apie kitus posėdžius. Dar turime penkias minutės. Jeigu neturite jokių pasisakymų, tai penkių minučių pertrauka, tačiau prašom visus grįžti laiku, nes klausimas labai svarbus.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 Allora, si riapre la riunione della nostra commissione. Taigi, toliau tęsame posėdį ir nagrinėsime dešimtą klausimą. Tai yra labai svarbus klausimas, kaip jau sakiau anksčiau. Klausimas susijęs su starties 136 straipsnio pakeitimu. Vis tai susiję su stabilumo mechanizmu esame paskyrę pranešėją Broką ir Gautierį. Tai padarėme vasaro 26. Turime parengti nuomonę dėl suprastintos procedūros pagal 20, 48 taisyklę. ponas Van Rompojus, tarybos pirmininkas, siūlo, ką reikia daryti. Taigi turime parengti nuomonę, matyti grafiką, neturime daug laiko, tačiau šiandien pranešėjams turime išdėstyti savo nuomonės, kad jie galėtų išplėsti savo pranešimą ir įtraukti mūsų pozicijas. Kas norėtų pirmas kalbėti, ponas Gautieri ar ponas Brokas? Ponas Galtieri. Pone Galtieri, visi į jūs rodo pirštais. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, ši diskusija visai savo laikė. Šis klausimas yra gana subtilus. Nu, suprastinta procedūra pagal Lisabono sutartį, norint pakeisti sutartį ir išspręsti problemą, kuri yra gyvybiškai svarbi Europai, tai yra kaip sukurti nuolatinį stabilumo mechanizmą. Mano nuomonė suprantant e, visą šio klausimo delikatumą, reikia pademonstruoti atsakomybės jausmą parlamente. Tačiau tam, kad atliktume savo darbą tinkamai, turime viską daryti viską gerai įvertinę, ką iš tiesų čia norime padaryti. Nemanau, kad atsakomybės jausmas turėtų mums užkirsti kelią įvertinti viską, kas yra, kas iš tikrųjų slepiasi po šio pasiūlymu, kurį pateikė pirmininkaujantį Belgiją, nes pats tarybos pirmininkas neturi galių siūlyti keisti sutartį. Man kyla daug klausimų. Visų pirma, dėl konstitucinių aspektų, dėl politinio, konstitucinės metodologijos poveikio ir dėl turinio. viso to, kas mums yra siūloma. Tuo išdėstysiu, ką aš turiu galvoje detaliai. Visų pirma, turime pakeisti sutartį, naudodami supaprastintą procedūrą, e, kad būtų galima įsteigti nuolatinį mechaniz stabilumo mechanizmą. Man kyla daug abejonių, ar ši procedūra iš tikrųjų yra būtina konstitucinė prasme dėl įvairiausių priežasčių. nes pinigų politika eurozonoje yra Europos Sąjungos kompetencija pagal Lisabono starties trečiąjį straipsnį. Galimas galių atidavimas valstybėms narėms jeigu taip įvyktų, gali sukurti precedentą. Yra ir kitų būdų ir priemonių. Jeigu, pavyzdžiui, šalis norėtų, kad mes įrašytume į, į sutartį galimybę įsteigti tokį fondą be supaprastinos procedūros, pavyzdžiui, panaudojant lankstumo nuostatą pagal 352 straipsnį. Šį straipsnį reikėtų interpretuoti kartu su Vokietijos konstitucinio teismo sprendimu. Ir tai teikiama kaip priežastis, dėl ko reikia keisti sutartį. Jeigu pažvelgsime iš tiesų į teismo sprendimą, tai ten tiesiog pakeliama lankstumo nuostatos panaudojimo kartelė. Atsižvelgiant į kompetencijas. kad e, pagal Vokietijos konstituciją būtų galima panaudoti 352 straipsnį. E, tai e, tiek lankstumo nuostata, tiek suprasta procedūra pasidaro pakankamai sudėtinga ir atrodo, kad konstituciniai reikės pakeisti konstituciją Vokietijoje, kad būtų galima panaudoti lankstumo nuostatą. Taigi tokia yra politinė sumaištis. Lankstumo nuostata e, pasidaro pernelyg sudėtinga, nes reikia e, sudėtingos procedūros, todėl taryba turėtų pagalvoti apie šių politinių problemų pasiekmes. Ir e, reikėtų pakeitimus ratifikuoti 27 valstybėse narėse jų parlamentuose, tai, tam yra tam tikra, tai sukelia tam tikrą pavojų. Jeigu tai yra vienintelis būdas įsteigti stabilumo mechanizmą, tai gali būti problemų. Galbūt e, tuomet parlamentas ar galbūt teismas, pavyzdžiui, kur nors Danijoje galėtų užblokuoti visą tai ir neliktų jokių galimybių įsteigti tokį mechanizmą. Tai galėtų turėti labai svarbių pasiekmių bendros valiutos ateičiai. Taigi atsakomybė yra didelė pasirenkant būtent šį mechanizmą, o ne kokį kitą. Ir parlamentui bus sunku susilaikyti, neiškelti tokių negas, neiškelus tokių nuogastavimų. Ir trečias dalykas - viso pasiūlymo turinys. E, yra siūloma prie 136 pridėti naują dalį. Ir jeigu pasižiūrėsime į detalės, matome, kad čia yra politinių institucijų ateičiai turinčios galimų pasiekmių. E, kad šis mechanizmas yra tarp vyriausybinio pobūdžio. Jis nėra bendrijos metodo e, pobūdžio. Tai nėra ES mechanizmas, tai yra mechanizmas, kurį sukuria kai kurios valstybės narės. Jeigu taip, tai kodėl mums reikia keisti sutartis? Valstybės narės tarpusavė gali daryti, ką nori. Tam nereikia reformuoti sutarties čia yra tam tikras vidinis prieštaravimas, kuriamas tarp vyriausybinis mechanizmas. Ir tai įrašoma į sutartį, tačiau jis yra už ES institucinės struktūros ribų. Manau, kad e, šį aspektą reikia išryškinti labiau. Pasirinkama kurti mechanizmą, kuris iš esmės yra tarp vyriausybinės. ir jis vis dėlto gali turėti didžiulį poveikį ES e, ekonominio valdymo ateičiai. Todėl tinkamą kelią pasirinkti yra labai svarbu. Visą tai gali turėti politinių pasiekmių kurios e, gali sukelti susidūrimų tarp vyriausybių, e, pavyzdžiui, tų, kurios e, prieš, yra prieš Europos integraciją. Bet visa tai reguliuojama būtų už ES struktūros ribų, tarp vyriausybinių pagrindų. Susidurime su dviemis politinėmis povandeninėmis srovėmis, kurios, kurios gali paveikti mūsų ateitį. Tai gali būti ne žingsnis į priekį, o žingsnis atgal iš tiesų. Kai kurios politinės frakcijos man atsiuntė neformalias pozicijas ir aš pastebėjau tokį prieštaravimą, tokį nerimą dėl to, kad realiai pripažįstama, jog procedūra prasidėjo. Kita vertus yra argumentas teigiamas toks, kad reikia išsaugoti bendrijos metodą. Ir reikia užtikrinti, kad fondas veiktų vienaip ar kitaip, tačiau reikia, e, reikti, reikia elgtis atsargiai. Jeigu pasirinksime tokią procedūrinį kelią, gali būti, kad po to neturėsime galimybės pateikti savo pozicijos iš vis, nes viskas spręs valstybės narės. Galbūt galima stebėtojų pakviesti, bus, bus galima pakviesti komisija, bet mes balso neturėsime. Jeigu pažiūrėsime į 136 pirmąją dalį, tai pamatysime, kad taip ir yra. Manau, kad bet kokiu atveju reformą galima būtų padaryti kitaip. Todėl aš e, noriu išreikšti surūpinimą būtent šiuo keliu. Mano nuomonė būtų galima tai pateikti C naują dalį 136 straipsnėje. Tai esmės nepakeistų. Vyriausybės vis tiek turėtų vienbalsiai spręsti, jeigu jos yra įsvedusios eurą, bet tai būtų daroma ES struktūrose, tai yra taryboje, o ne kur nors kitur ne kokiame kitame forume, kuris, kuri nepatenka į Europos struktūrą. Jeigu tai būtų daroma ES struktūrų ribose, tai, tai būtų geriau. Ačiū, ponia Gautieri. Kitas pranešėjas, ponas Brokas. Dėkuoju. Norėčiau pratesti tai, ką sakė ponas Gutieris ir užbėgdamas akių pasakysiu štai ką. Dar nesu tikras, kaip čia viską pradėti. Ir todėl man labai aktualu ir tai, kas bus bus pasakyta šioje diskusijoje ir visi tie pokalbiai, kuriuose dalyvavau jau, kuriuose dalyvavus mes jau kalbėjome su kolega, su komisijos, su tarybos pirmininkais, susitikome ir su kitais svarbiais žmonėmis šiems pokalbėms ir aišku, turime objektyviai viską vertinti ir čia galiu tik pritarti tam, kas sakė kolega Galkieri, o taip pat turime ir pamastyti, kaip turint galvoje dabartinį politinį E, kontekstą, kad neužkirstume kelio tam, kas vyksta ir tas, kas turi vykti, bet kita vertus pasinaudotume turimomis gal, galimybėmis. Na, galbūt reikėtų pakerti, pakelti kortelę tame pačiame straipsnėje, kaip jis sakė, tai taip, čia klasikinis sustiprinta bendradarbiavimo atvejis. Na, čia valstybė tarkim, pasinaudojant turimėmis galimybėmis išplaukiančius iš institucinius bendradarbiavimo, jeigu ten tenkiamos tam tikros sąlygas, tuo galėtume pasinaudoti. Tai yra klasikinis sustiprinto bendradarbiavimo atvejs, kurio galėtų pasinaudoti ir valstybės narės. Tačiau atrodo nepasirinkta, nėra noro eiti nei šiuo, nei kitų keliu ir tai mane verčia susirūpinti. Daugelį valstybių narių dabar tarsi didelis noras daugiau stilgti nacionalinę politiką ir bendradarbiauti tarp valstybinių vals būdų. Ir čia sakoma, kad valstybės narės garantuoja, kad bus tai skiriamos lėšos, o ne Europos Sąjunga. Ji, turint dabartinę padėtį, biudžetas ir negali to garantuoti. Na ir matome, kad turint galvoje daugelio valstybių narių nepasitikimą komisiją, tai iš tikrųjų neįmanoma. Iš principo yra nusiteikta prieš komisiją ir čia galbūt abi pusės už tai atsakingos, nes jeigu komisija sako valstybėms narėms, ir čia pritariu valstybėms narėms, kad dėl to, kad jos savo priemonių priemonės turėtų uh, E, taikyti visiškai neatsižvelgdamas į nacionalinę padėtį politikoje. Ir tokiu būdu visiškai neatsižvelgiama į politinės realijas. Pone pirmininkė, aš manau, kad prie šio klausimo reikėtų sugrįžti ir kitą sykį. Ne vien tik šiandien apie tai kalbėti. Čia yra komisijos darbo organizavimo klausimas tol, kol komisijų e, komisaras ir, komisar, ir, ir komisijos pirmininkas ir komisarai yra e, septintame Berlamonto e, aukšto aukšte atitrūkę nuo tikrovės, tai nieko nepasieksi. Tai buvo ir Romano Prodi pirmininkamo metu ir dabar. Ir jeigu nepasieksime, kad e, kad kad jeigu nepa, nepasieksime, turint galvoje tai, kad komisija bus elgiamasi taip, kaip normaliuose ministerijose, kad generaliniai direktoriai būtų tiesiogiai atsakingi komisarams, taip kaip ministerijos, ministerijos darbuotojai atsakingi ministrams, tai, tai ir neveiksime to atitrikimo nuo tikrovės, kurio pasiekmes yra dramatiškos. Ir tai mums neleidžia pasiekti tų esminių dalykų, kuriuos turime pasiekti. Jeigu mes pažvelgsime krizės, į krizės mechanizmus ir jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip užtikrinti ekonominę valdyseną ir kaip apie tai diskutuojama e, valstybės narėse, sostinės ir kaip mastoma, kaip tai padaryti už sudarties ribų, na tai gal normaliai situacija su tuo galima būtų E, sutikti. Tačiau dabartinėje situacijoje, kai yra kūriamas struktūros, kurios e, tarsi atrodo nekaltai, tačiau vis dėlto yra už sutarties ribų, tai tai yra visiškai neprimtina. Ne dėl to, kad mes iš esmės nesutinkame su viso to rezultatu, o dėl to, kad trauknyšė važia visiškai netinkama linkme. Ir jeigu mes nebusime budrus, jei nebusime uh, sąmoningi. Jeigu neužkirsime kelio tinkamu metu, tai tikrai dramatiška. Manau, kad Europos parlamentas negali keisti tekstų. Nėra tokios galimybės. Taip pat nemanau, kad galime ką nors pasiekti iki, gru... Mm, iki kovo 24 dienos, tam, kad galėtume įtakoti vadovų tarybos sprendimus kovo mėnesį. Bet atitinkami sprendimai, kuriuos greičiausiai prims vadovų taryba, šiame kontekste yra šiuo metu neprimtini. Tai štai tokia yra padėtis. Mes turime žiūrėti kad būtų pasiekti ir primti dalykai, kurie galbūt nepatinka valstybėms narėms. Čia europinio solidarumo klausimas yra įsipareigojimo klausimas ir reikia tiesiog sutvarkyti savo biudžetus, nes tai įtikinamumo klausimas. Na ir ir kolegoms nacionalinėse vyriausybėse ir nacionalinėse parlamentuose yra daug sudėtingiau. Mums lengviau, ne mes, o jie turi taikyti taupimo priemonės. Visi kolegos, nepriklausomai kokie jie, kokiai partijai jie priklauso, štai tokia yra situacijoje. Taigi, e, sprendimas bus priimtas kovo 24-25 dieną ir pažiūrėsime, ar kito laiko mums padary, pavyks sudaryti savo poziciją Na ir taip pat turime pagalvoti, kaip mes tokiame kontekste galėtume pabandyti pasiekti, kad įgyvenimas būtų organizuojamas taip, jog po to būtų galimybė visą tai traukti berendrijos procesą. Vystimasi fondas yra tarp parlamentinio bendradarbiavimo vaisius. E, Šenginą pirmiausia mums perdavė sekretariatas, pato komisija taip pat už sutarties ribų. Na, panašiai ir su trečiuoju ramščiu. Na, visais tais atvejais komisija perėmė sekretariatų uh, e, vaidmenį ir nebuvo sukurta atskira institucija. Ir ar kitų pavyzdžių. Galbūt mm, su pono Šiferio pagalba galėtume surinkti tokių pavyzdžių. Na, ir nežiūrint pasipriešinimo komisijai, uh, nepavyksta įtraukti komisiją labiau visus šius darbus tam, kad neatsirastų naujos struktūros už sutarties ribų. Pavyzdžiui, panašiai ir viduržėme jūros sąjungos uh, atveju. Buvo pasakyta, kad viduržėme uh, jūros sąjungos sekretariatas turi būti komisija, nepatenkantis į komisijos struktūrą ir panašiai. Štai nuo čia turime ir pradėti. Turi būti visiškai aišku, jog kad iki 24 dienos, kovo 24 dienos parlamente turime surinkti daugumą dėl konkrečių priežasčių, tačiau ir taryba turi būti pasirengusi paremti komisiją. Na ir tokiu būdu galima būtų taip formuoti šį, šią tarp, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo sritį, kad ji būtų perimta į bendrijos, į sąjungos veiklos sritį. Ir iš tai tai turime orientuotis. Ir parlamentas čia tikrai turi dėti pasangų, kad kas nors būtų pasiektas. Pagalvokime tai, ką siūlo kolega Godtieri. Tai jo pasiūlymai yra geresnė maniški ir jį palaikau. Tačiau klausimas yra, kurie, kuriuos iš jų galima realiai gyvendinti. Taigi savo pranešimis siekime nušviesti išsamei situaciją. Kolegos į mus kreipėsi raštu iš ekonominių reikalų komiteto ir taip toliau. Ir ten turėtų būti pristatytas šešių direktyvų teisėkuros paketas. Na, tai nėra kažkoks privalomas pobūdis, kad visa tai turi būti įgyvendinta tai nesusirus su finansinė perspektyva, tai yra iš viso bendra koncepcija, kurią parlamentas galėtų perimti iš šį pranešimą. Na, aš, aš manau, kad tai negali būti kažkoks tai teisėkuros paketas, kuris turėtų privalomą charakterį ir liestų teisės aktų keitimą. Aš manau, kad pasirinkdami šį kelią mes neužkirstama galimybių priimti sprendimus, kuriuos reikia priimti, tačiau kita vertus šis kelias būtų realistiškas. Taigi galbūt kolega Galtieri galėtų taip pat čia prisidėti, e, formuojant tuos žingsnius, kuriuos aš siūlau žengti mano numatytų keliu ir Įdomu ir kolegų nuomonė. Atrodo, kad problemos išspręstos ir tikrai svarbu parodyti, koks svarbus yra mūsų komiteto darbas šioje srityje. Ponas Dafas, prašom. Uh, Pirmininkė, iššūkis. Iššūkis yra sukurti stabilumo mechanizmą, kuris nepažeistų 135, 125 sutarties straipsnio. Viena vertus ir išvengtų būtinybės renkti referendumus referendumą Junktinėje karalystėje, kita vertus. Aš esu visiškai už tai, jog reikia atsižvelgti į abejonės, kurios buvo išreikštos dėl stabilumo mechanizmo tarp institucinio pobūdžio. Tai apie tai kalbėjo ponas Gualtieris ir ponas Brokas. Aš manau, jog iš tikrųjų galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, jog toks mechanizmas galėtų būti sukurtas kaip sąjungos sistemos dalis. Bent jau galbūt jį reikėtų sukurti pagal tą prezumciją, kad galiausiai jis būtų integruotas. Tokia pozicija iš pradžių buvo pareikšta ir jį veikė. Ir to negalima pasakyti apie kitus du atvejus, kuriuos paminėjo ponas Brokas būtent susijusius su Europos vystimosi fondu ir viduržėmio e, jūros valstybių sąjungą. Ne vienu iš tų atvejų nebuvo sukurtas precedentas to, ką mes siekiame dabar daryti. Ir tikrai yra ko pasimokyti iš tos e, ankstesnės, netokios jau geros patirties, siekiant susitarti dėl sutarties ir e, griebiantis e, instrumentų už sutarties ribų. Kaip jau pranešėjai ir sakė, yra tam tikrų alternatyvų sutartyje, pavyzdžiui, straipsnis 352, nors aš pats galvoju, kad e, ši alternatyva nėra jau tokia patraukli. Dėl teisinių priežasčių Taip pat yra straipsnis 329, kuris e, nustato formalią procedūrą dėl kor grupės sudarimo ir didesnio bendradarbiavimo. Taip pat yra straipsnis 133, e, kuris leidžia taikyti priemonės E, tam, kad būtų galima naudotis e, euro valiuta. Ir man atrodo, jog prieš pareikšdami savo nuomonę kaip parlamentas dėl Europos tarybos pasiūlymo, dėl pritarimo šiam pasiūlymui, pirmiausia, mes turime išanalizuoti visas prieinamas alternatyvas, visus variantus. Aš taip pat manau, kad, kaip ponas Brokas ir sakė, mes turėtume pasinaudoti šiuo šansu ir įsitikinti, kad turėtume patikimą ekonominės valdysenos sistemą. toks pasiūlymas neteina iš tarybos, jis neteis iš komisijos, kuri, man atrodo, elgesi oportunistiniu būdu šiuo klausimu. Mums reikia taikyti strateginį mąstymą ir aiškiai pareikšti tai, kokio galutinio rezultato siekiame. Ir toks pasikeitimas gali būti priimtinas tik pačiame įvairių pakeitimų gale. Ir kaip ponas Debrokas sakė, tai apima vidaus e, komisijos struktūros e, pakeitimo būtinybę. Taip pat didesnio automatizmo taikymą ir taikant įvairias e, nuobaudas pagal 124 straipsnį. Taip pat, kalbant apie vieną tarptautinį atstovavimą euro grupėje ir atitinkamą komisijos instrumento sukūrimą. Galbūt reikėtų pakeisti 13 protokolą dėl konvergencijos kriterijų ir 14 dėl Eurogrupės formalizavimo. Manau, kad pranešimas dėl šios rezoliucijos turėtų išsakyti ilgesnės aspiracijas dėl patikimo ekonominio valdymo. Trečia, taip pat skatinčiau išreikšti tvirtą parlamento poziciją dėl būsimų dėrybų, dėl daugiametės finansinės perspektyvos ir e, nuosavų išteklių sistemos. Ir man atrodo, jog pono Lamasūro iš pradžių pareikšta mintis buvo gana patraukli, būtent jog mes turėtume surenkti finansinę konferenciją, be kita ko, e, kurioje dalyvautų ir ta, e, nacionaliniai parlamentai, kurioje būtų išanalizuotos e, perspektyvos dėl ES finansavimo ateityje. Ir man atrodo, mes galėtume sukurti tokią rezoliuciją, kuri apimtų mūsų parlamento E, poreikius. Ir man atrodo, jog tikrai būtų labai reikalinga, kad mūsų komitetas pasikalbėtų su komisarais Renu ir taip pat ir su Trišėje, kadangi mes visi turime pareikšti savo nuomonę ir tikrai turime kiek galima labiau siekti konvergencijos ir nuoseklumo tam, kad galėtume suderinti visas skirtingas nuomonės. Jeigu bus kažkokia divergencija, tuomet tai pasireikš neigiamai finansų rinkoms. Taip pat norėčiau paklausti pono komisaro ir taip pat ypač pono Trišė to, ką jie galvoja apie e, nuostatą dėl stabilumo mechanizmo panaudojimo praktiškai. Norėčiau, kad jie viešai atsakytų į šį klausimą, būtent ką jie galvoja, kas yra tas neišvengiamas taikymas, ką reiškia ta koncepcija. ir koks būtų tas instrumentas e, realiai jį panaudojant. Galiausiai kalbant apie tvarkaraštį, man tikrai būtų įdomu išgirsti kolegų nuomonę apie tai, e, kam jie labiau būtų linkę pritarti. Mm, aš pats manau, jog tai yra labai rimtas ir sudėtingas dalykas ir mes turime tai išsamei išanalizuoti. Ir aš pats būčiau linkęs balsuoti plenarinėje e, sesijoje kovo antrą dieną. Būtent taip pat ir 24 dieną, ketvirtadienį. Ir vėliau taip pat turėtų nuspręsti ir Europos taryba, ir ponas Buzekas turėtų turėti jos nuomonę. Ir taip pat manau, jog tai tikrai turėtų pabrėžti visą šio klausimo dramatiškumą ir rimtumą, būtent su kuriuo Europos parlamentas prisima savo atsakomybę. Ačiū. Grazie. Ha la parola il collega Mendes de Vigo. Dabar ponas Mendesas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkuoju E, pranešėms už šias įžanginės diskusijas dėl e, pasiūlymo keisti 136 straipsnį sutartį dėl ES veikimo. Taigi, e, ko, ko pagidavo parlamentas šiuo metu? Yra dvi, du dalykai. Tai yra, ar keisti sutartį ir ar reikia sušaukti tarp vyriausybinio konferenciją. Tai yra taip ar ne? ir dėl kokios priežasties. Tam, kad pakeis 136 straipsnį, ta prasme, kaip kad buvo nuspręsta valdovo taryboje gruodžio mėnesį. Štai tokia situacija ir ko iš mūsų prašo. 1048. Tai gal čia, man atrodo, viskas teisinga. Aišku, galima viską žiūrėti kitaip, bet teisinga. 352 straipsnį yra numatyta mechanizmus. Tas straipsnis yra tam, kad galima būti plėtoti tas politikas, kurios neturi teisinio pagrindo Europos Sąjungoje. Na ir įsigalius Lisabono sutarčiai yra atsiradę naujų ES kompetencijų, kurios yra perkeltos iš valstybių narių ES. Na, manau, kad keisti, kurti mechanizmą, kad gal 352 straipsnių yra uh, klaida, nes tam nėra teisinio pagrindo, mechanizmas nėra veiksmai. Nu, o ten 352 straipsnė kalbame apie priemonės, ne mechanizmą. Nu, dėl sustiprinto bendradarbiavimo, kad kad 48 e, straipsnis yra, 136 straipsnio keitimas yra tinkamas kelias. Taigi, manau, kaip jau anksčiau minėta, parlamentas tiesiog turi pasakyti taip arba ne. Na ir man rodos, turint galvoje finansinius sunkumus, ekonominių reformų laikus, taip pat turint galvoje tai, kad taryba dabar gerokai uh, E, daugiau než, na, lankstumo įnešė į grafikus, į tvarkaraščius, e, kai vykdomas reformas. Dabar būtų neteisinga, jeigu parlamentas abejotų dėl procedūrų ir taip pat e, užkirstų kelią tokiam greitam šio mechanizmo sukūrimui. Mes turime prisidėti prie saugumo ir stabilumo. O tie, tos diskursijos teorinio pobūdžio, ar čia reikia vieno ir kitų kelių žengti, tai gerai, vienas dalykas, bet manau, kad sprendimus reikia priimti greitai. Todėl tikrai nesu patenkintas tais dviejonėmis dėl procedūros. Taryba, tar, vadovų taryba formuoja konkretų pasiūlymą. Tai padarė. Mes galime siūlyti modifikuoti konkretų pasiūlymą. Gal į mus ir atsižvelgti. Na ir atsižvelgiant po, į tai, ką siūlė ponas pranešės, ponas Grasė, taip, jis pasiūlė tam tikrų žingsnių. Ir štai būtent tame kontekste mes dabar veikiame. Pone pirmininkė, manau, kad nuolatinis mechanizmas yra vientisas. Ir manau, kad parlamentas atliktų pedagoginį vaidmenį, kuris yra svarbus, jeigu mums pavyktų paaiškinti, kaip šis mechanizmas įsivaizduoja integruoja į apskritai ES valdyseną. Jeigu mes dėtume didesnį, skirtume daugiau dėmesio pinigų ir mažiau ekonominiai sąjungai. Na, buvo darbo grupė, kuriai vadovavo Klausas Henčius. Ten ir buvo aptariami šie klausimai bet tuo metu dar nebuvo išvelgta galimybė ar būtinybė modifikuoti Mastriko sutarties nuostatas. Dabar suprantame, kad reikia modifikuoti tas nuostatas ir čia problema yra visuomenės nuostata ir pirmininką Kasinį verčia supinti tą visuomenės nuostatą, nes mes ES nesugebė paaiškinti, ką norime pasiekti ekonominės sąjungos kontekste. Na ir dabar parlamentas turi unikalią galimybę. Kai konkrečiai kalba eina apie 136 straipsnį, paaiškinti visuomeniai, kas turime galvoje, ko siekiama, koks planas. Ponas Valterė ir ponas Brokas uh, išsakė dalykų, kuriems ir pritarėme. Tačiau aš manau, kad čia mums tenka ir politinės pedagogikos užduotis. Mes galime paaiškinti, kaip tie skirtingi dalykai, kaip, pažiūrėjau, Europos semestras, o kita vertus nuostatos teisės aktai liečiantis ekonominę valdyseną, kaip visą tai siejasi su Europa 2020, o taip pat su diskusijomis dėl finansinės valdysinos, finansinių nuostatų ir pagrindo. Štai tokią pedagoginę užduotį turime atlikti. Ir jeigu mums pavyks paaiškinti, kaip tam tikrų uh, klausimų atveju, kurie dabar aptarimi, atveju žengti į priekį, tai bus gerai. Man rodos, kai kalba eina apie Europinį semestrą, turime žengti toliau negu kad siūlo komisija savo rekomendaciją, nes kol kas valstybės narės neduoda rezultato, netlieka savo užduočių. Tai yra tos valstybės narės, kurios netlieka savo užduočių, turi susilaukti daugiau negu vien tik tais rekomendacijų iš komisijos. Taigi turime pasižiūrėti, kaip visi šie atskiri elementai dera tarpusavyje. Taip, yra saugumo, stabilumo, rimtumo e, poreikis. To iš mūsų tikisi ES piliečiai ir tokiu būdu atliktame šią užduotį. Na, o bandant atsakyti aiškiai klausimą, kuris mums užduotas, reikalingos konsultacijos. Taip pat naudodamėsi progą galėtume įtraukti e, į šį pranešimą tą galutinį tikslą Tai yra, kaip įsivaizduojame, kad turi atrodyti ekonominė sąjunga. Na ir galiausiai turime griežtai žiūrėti į laikotarpis. Tai yra, reikia siekti, kad politiniai sprendimai būtų prieimimi kiek įmanoma greičiau per trumpasis laikotarpis, nesileidžiant į dis teorinės diskusijas. Na Ir dėkoju pranešėjams, įsivaizduoju, kad bendradarbiausime tampiai ir su ponu Van Rompoju. Ir kiek įmanoma greičiau, iki pirmadienio gal jau galėtumėte parengti pranešimo projektą. Nes tikslas yra parlamentos pritarimas ar nepritarimas, taip ar ne, sutarties keitimui. Aš sakau, taip, reikia sutikti sutikti su to, kad būtų keičiamas 136 straipsnis. Ir čia per daug neužinant galvos, tai barnos. Taigi siūlau laikytis nusistatyto grafiko, nes Europai šiuo metu sauguma, reikalingas saugumas ir stabilumas. Na, jeigu reikės išskirtinių e, kažkokiu neįliniu posėdžiu, tai minė ir ponas Daf ir kiti sutinku. Darykime taip, tačiau tai neturėtų sukelti pavojaus kalendorių ir grafikų laikymasi. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį tolesniam kalbėtojui noriu paprašyti paaiškinimo. Jūs paminėjote, kad reikėtų sušaukti konferenciją, tačiau taryba nori, kad būtų panaudota supaprastinta procedūra. Ar galite paaiškinti?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 teisingai aš viską supratau. Gal iš pradžių buvau supratęs neteisingai. Na, kaip ten būtų, ponia Galtieri, ar galite dar paaiškinti, kokie būtų pranašumai panaudojant 136 straipsnio C punkto įtraukimą. Norėčiau iškiau tai suprasti. Man atrodo, kad jūs siūlėte kažkokį kompromisinį sprendimą. Toliau Martinas. Ačiū, pirminkė. Po Mendeso Devigo man lengviau kalbėti, nes aš beveik visiškai pritariu tam, ką pasakė jis. Aš esu už supaprastintą procedūrą ir tarybos pasiūlymą. Dažnai čia girdime, kad kal, e, susidurime su teisės aktais, e, turime e, viską daryti skubiai, nes kitaip bus blogos pasiekmes. Tai yra tiesiog būdas daryti mums spaudimą imtis veiksmų. Šiuo atveju, jeigu mes greitai ir skubiai pozityviai neapsispręsime, e, bus labai baisių pasiekmių. Ne tik rinkos nestabilumą sukelsime, bet e, gali kokią nors valstybę bankrutuoti. Mes, aišku, už tai nenorime gauti atsakomybės. Na, dėl paties pasiūlymo Roberto labai aiškiai išdėstė ir turbūt tiksliai visus akademinius e, argumentus prieš E, šį pasiūlymą, tačiau turime spręsti realią situaciją. Ir nepaisant to, kad jis patikė gerų argumentų, galėtume sakyti, kad taryba siūlo e, į Europos konstitucinę sistemą įterpti tarp vyriausybinį trojos arklį. Na, kita vertus, tarp vyriausybinis mechanizmas vis tiek egzistuos tam tikrą formą o tai patvirtiname mes, tai bent jau įtraukiame į bendrijos struktūrą, tai turėtų būti pozityvus aspektas. Ir tai, tam, tam suteikiame tvirtesnį teisinį pagrindą. Praktikoje, panaudojant stabilumo mechanizmą, kom, komisija turės dalyvauti. Taigi mes neužkertame kelio e, kažkuriai Europos institucijai, patvirtiname šį mechanizmą varsybės neturės e, tarp vyriausybinio sekretorijato. Taigi kas e, vertins situaciją, kas e, pasiūlys panaudoti mechanizmą valstybė narėje, kas įgyvendins ir stebės vis, viską. Tai galiausiai bus komisija kartu dirbdama su tarptautinėmis tarp, tarp, organizacijomis, pavyzdžiui, kaip TVF. Tai mes, aišku, šio mechanizmo neužkeliame už e, Europos struktūros, o kaip tik įtraukiame į struktūrą. Aš esu už e, supaprastintą pritarimą mechanizmą, galbūt, kaip Elmaras sakė, šis e, momentas yra labai įtemptas santykiuose tarp valstybių narių. Ir jeigu mes įtrauksime per daug sąlygų savo, į savo pasiūlymą, mes galime aptarsti visą vežimą. O pato nacionaliniai parlamentai, pavyzdžiui, Junktinės karalystės parlamentas sakys, kad e, viskas yra per daug, viskas yra per daug ir tada prireiks nacionalinių parlamentų pritarimo dar. Taigi, aš manau, kad šiuo atveju kuo paprastesnis gestas, Iš mūsų pusės tuo mes geriau prisidėsime prie Europos stabilumo ir veikiančios sistemos sukūrimo. Ačiū. Martinai. Toliau kitas kolega. Mendes Devigo palengvino Martino pasisakymą, o Martinas palengvino mano pasisakymą. Aš visiškai pritariu kolegos Mendes Devigo perspektyvai. Ir taip išdėščius visą situaciją, visą konstitucinių santykių tarp Europos parlamento ir tarybos tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų situaciją, kaip išdėstė Davidas Martinas. Visą šią dinamišką situaciją, manau, dabar turime daug priežasčių pabrėžti vieną iš dviejų idėjų, kurias išdėstė Roberto Galtieri. Viena idėja tai yra atsakomybė, o antra idėja teisinis argumentas ir parlamento tradicinė šio reikalo vizija. Turbūt atsakomybė šiuo metu turėtų nusverti viską šiuo metu. Aš neplėtosiu teisinių argumentų, nes manau, kad jie buvo išdėstyti labai gerai dviejų anksčiau kalbėjusių, tai yra Mendės Devygo ir Martino. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, jog mes kaip parlamentas esame politinė organizacija. Mes nesame teismas. Žinoma, mes turime laikytis gerbti konstitucinę teisę, sutartis ir mūsų pačių DNR. Bet mes taip pat kūrėme ir politiką. Mes esame politikai. Ir dabar mes turime išspręsti konstitucinę ir politinę problemą. Manau, kad turime pateikti politinį atsakymą į šią problemą. Dėl to aš visiškai pritariu dviejų kolegų pozicijai, nes iš tikrųjų mums reikia matyti strateginį tikslą ir jeigu nematysime, kas vyksta kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Graikijoje, Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje turbūt. Ir to, kaip kitos šalis esančios kitose situacijose ir kaip jų parlamentarai vertina tą problemą, ką kai kurie ties teismai, pavyzdžiui, Vokietijos konstitucinis teismas vertina šį procesą. Taigi, turėtume visą tai galvoje turėtume pateikti labai stiprų atsakymą už šį mechanizmą. Ir labai paprastą problemos sprendimą. Tai yra paprasčiausias sprendimas, kokį galime rasti. Tokia būtų mano nuomonė. Žinoma, viskas, ką begalėtume padaryti, norėdami pademonstruoti, kad mechanizmas yra tik tai vienas e, elementas visame, visoje reakcijoje, tai taip ir reikia padaryti, kaip sakė Elmaras Brokas pranešime, turbūt galime pateikti šio atsakymo kontekstą. Žinoma, jeigu galima, ką nors padaryti, kad e, oficialiau, formaliau įtrauktume komisiją, tai, tai būtų gerai tarp instituciniam balansui ir pačiam parlamentui. Nes mūsų galimybės palaikyti dialogą su komisija ir ją kontroliuoti yra daug didesnė negu taip padaryti tarybos atžvilgių ar jos narių atžvilgių. Žinoma, jeigu tai galėtume padaryti, turime tai padaryti. Tačiau galu gale mes turėtume pabrėžti strateginį tikslą visos mūsų politinės atsakomybės. Aš manau, kad Europos parlamentas, atsižvelgdamas į viešąją nuomą, tačiau ir atsižvelgdamas į kitas institucijas, būtų geresnėje pozicijoje, jeigu pateiktų labai aišku pragmatišką atsakymą. O ne ginti konstitucijos pozicijos teorinę viziją. visoje tarp institucinėje sąrangoje. Taigi, toks yra politinis argumentas, kurį norėčiau įtraukti į šią diskusiją. E, Nekreipiamės, ar tai 132, 136 ar dar kuris nors kitas straipsnis, kurį reikia keisti. Manau, kad padarysime viską gerai, jeigu žinosime, ko mes norime politinės strategijos prasme. Hefner. Ja, herzlichen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau ypač padėkoti abiems pranešėjams už tai, kad e, mano manimu jie labai konkrečiai nušvietė problemą. Man rodas, kad tai ir yra mūsų komiteto užduotis. Ne, e, nešokti per kartelės, kurias kažkas kitas mums laiko, bet įsigilinti į konstitucinės pasiekmes. Na ir mes tai darom ne dėl to, kad mums patinka teoretiniai postringavimai, bet todėl, kad piliečiai mus išrinko tam, jog pasirūpintume, jog Europa laikytųsi savo pačios nusistatytų taisyklių. Taigi, nuo pradžių, pat pradžių jau pasakysiu, kad e, kaip ir daugelis kolegų dar nesu susidaręs galutinės nuomonės dėl šio klausimo. Tačiau šios dienos diskusijose labai aiškiai norėčiau pasakyti štai ką supaprastinta sutarties keitimo procedūra, numatyta Lisabono sutartyje, mano manimu reiškia, kad tai yra sprendimams neesminiams sutarties pakeitimams, o ne kažkokia alternatyvi e, e, procedūra esminiams sutarties keitimams. Tai, ką mes šiandieną aptarėme, kalbėdami apie išgelbimo skėti, e, tai yra visos problemos tik vienas iš elementų. Na ir esu susirūpinęs dėl štai ko. Mes tarsi šokinėjame nuo vienos priemonės prie kitos, tačiau pametame iš akių visą kontekstą. Taigi ir turinio požiūrių, mano manimu, čia suturime su e, didelė konstitucinė problema, kuri atsiranda dėl štai ko. Tai, kas valstybių narių e, E, nors gal ir skirtingai, tačiau buvo gerai reglamentuota. Tai yra, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominės galios ir valiutos. Ir todėl sąjungos lygių nereikia kažkokių atitinkamų mechanizmų šiai problemai spręsti. Be to, ne, eurozonas zonos nariams galiojančios institucijos nebūtinai sutampa su europinėmis institucijomis. Ir, ir jeigu norime išvengti tam tikro atitrikimo tarp e, valstybių narių, jeigu nenorime nuolat didinti lėšų gelbimui, tai reikėtų viską kažkaip apjungti. Taigi matome, kad šie klausimai yra susiję tiek ir su ekonominėmis pasiekmėmis, tiek ir su konstituciniais klausimais, kuriuos mes kaip ir kaip konstitucijų reikalų komitetas turėtume spręsti. Tai yra, turime spręsti, kokiu reikia institucijų, ar jos būtų teisėtos konstitucinių požiūrių ir panašiai. Taigi, manau, mūsų svarbi užduotis yra visą tai matyti konkrečiame kontekste. Tai yra užduotis mums, mūsų komitetui, tiek ir parlamentui, tarybai, komisijai ir pritariu tam, kas sakė ponas Valtieri ir ponas Brokas. Tai yra, kad tendencija yra bandyti išspręsti klausimus tarp valstybinio bendradarbiavimo lygių. Tačiau ilgainiui tai bus tie sprendimai, bus patvarus, tvarus, jeigu mes juos perkelsime į europinį lygmenį, nes valstybinis, tarp valstybinis lygmuo neretai reiškia, kad tik tais kelios vyriausybės sutar derina tarpusavyje kelią, atsižvelgdamas į savo interesus, kuris tas kelias po to tampa europiniu keliu. Aš manau, kad jeigu tie sprendimai turi būti ilgalaikiai, tvarus, tai visą tai reikia pakelėti Europinį lygmenį, nes kitaip tai bus netinkamas lygmo. Taigi, pritariu siūlomai procedūrai, nes tie, taip kaip aš viską suprantu, tai kol kas nėra jokių garantijų, kad kiti žingsniai bus keliami e, kitoje procedūroje. O man atrodo, kad mm, ties tolimesni siūlymai keisti sutartis bus um, keliami, formuluojami be alternatyvų. Jeigu turėčiau garantijų, kad uh, ateitie taip nesitiks, tai sutikčiau su šią siūloma procedūra. Uh, Na, o iš esmės pritariu pono Dafo pranešimui, kad e, nebūkime čia trumparegiais, nešokinėkime nuo vienos priemonės prie kito, o žiūrėkime viską iš platesnės perspektyvas, tai yra atsižvelgime į parlamento dalyvavimo įtraukimo klausimus ir aptarkime visą tai E, kovo mėnesio plenarinė sesijoje. <clears throat> Ačiū, ponė Hefneri. Ponas Gerero, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Na, tikiuosi, kad man pavyks pasisakyti trumpai ir paprastai, aišku. Na, iš pasisakymų galime daryti išvadą, kad kaip daugelį atvejų ir praeitie, parlamentas dabar geriau negu bet kuri kita europinė institucija ats... yra labiau atsidavęs sąjungos minčiai, ne vien tik ekonominė ir pinigų sąjungai, bet ir politiniai sąjungai. Ponas Brokas atkreipė dėmesį tai, kad trečiam, trečioje ramščios rytėje, jeigu nesuklydau, neatsiprašau, komisija sėdėdama aukštai, ten tos aukštos aukštuose tarsi sklendžia debesis ir atitrūko nuo tikrovės. O taip pat jis kalbėjo apie tai, kad e, valstybės narės tarsi pasiduoda pagundai viską spręsti e, tarp valstybinių lygių, jungtis į didesnės ar mažesnės grupės, bet pameta iš akių sąjungą. Tai yra, kad būtent įvairovės dėka Europos projektus vainikuoja sėkmė. Na ir dabar parlamentas yra savotiškas motoras arba galbūt galutinė tvirtovė, kuri priešinasi e, tendencijai susilpninti sąjungos politikos įtaką. Ir aš manau, kad tai yra didelė atsakomybė ir turime išreikšti savo nuomonę dėl tos mums siūlomos reformos. Ir atsakomybė pasidalėjo dviejose skirtingose srityse. Iš vienos pusės tai yra atsakomybė, kurią turime, turint galvoje ekonominę situaciją, krizę, daromą spaudimą rinkoms, tačiau kita vertus tai yra atsakomybė kuri susijusi su tuo, kokia mūsų, kokia mūsų pozicija turės įtaką ateičiai, sąjungos ateičiai. Ko, ponas Brokas nurodė, kad e, mechanizmas būtų sukurtas už sutarties ribų. Ir jeigu nenorime, kad būtų neigiamų pasiekmių ateičiai, tai turime apie tai galvoti, ką tai reiškia toks mechanizmas už starties ribų. Kaip ir ponas Hofneris sakė, turime galvoti apie tai, kaip suformuluoti mūsų komiteto atsakymą, kad būtų atsižvelgiama ne vien tik tais į esminę problemą, bet būtų atsižvelgiama į visą kontekstą, į pagrindą. Ir toje tai pozicijoje turėtų atsispindėti parlamento po, požiūris į reformą, o taip pat ir tie dalykai, kurie mums kelia susirūpinimą. Ir tai būtų pozicija dėl siūlymo, o taip pat ir to siūlymo įtakos ES ateičiai. Nes žingsnis turi būti toks, kad tai būtų žingsnis link tikros ekonominės valdysenos Europos Sąjungoje. Taigi turime žengti šį žingsnį, tačiau, kaip minėjo ir ponas Galtieri, turime vengti, kad šis žingsnis netaptų žingsniu atgal. Taigi mūsų užduotis yra štai kokia. Turėtume vengti tokios parlamento pozicijos, kaip kad kurią reaguotume į būtinybę, kaip minėjo ponas Brokas, kuri atitiktų būtinybę, tačiau, kaip vėlgi sakė ponas Galtieri, turėtume vengti, kad ta pozicija netaptų žingsniu atgal. Taip, sudėtinga suformuluoti šią poziciją, dėl jos buvo uh, pasiūlymų, juos suformulavo prieš mane pasisakė jie. Čia turime galvoti ir apie uh, eurozoną, eurogrupę, turime galvoti ir apie finansinės perspektyvas, taip pat turime galvoti ir apie pranešimas ataskaitas dėl ekonominės valdysenos, turime galvoti ir apie biudžeto semestrus. Taigi yra daugybė klausimų ir elementų ir turime pagalvoti, kaip juos apjungti taip, kad per mūsų pranešimą galėtume nušviesti, kaip galima būtų susiprinti uh, e, institucinę ES sąrangą ir kaip pasiekti, kad toks sprendimas netaptų žingsniu atgal. Taip pat norėčiau pritarti pasiūlymui dėl to, kad pakviestume poną Tričią, poną komisarą, galbūt e, e ekonomikos reikalų komisarą ir galbūt e, tuos kolegos, kurie ekon komitete arba ekon E, koordinatorius, galbūt 17 vasario Strasbūrė, galbūt dar tada dar nenustatyta ir visi kartu, kartu su pranešėjais galėtume e, padiskutuoti ir pranešėjai galėtų nušviesti dar sėki savo darbą. Kaip minėjau, ponas Mindis Vygo ir jeigu jų paprašydami, kad rengdami šį pranešimą ir, aišku, rengdami jį, jį pri, nepriklausomai, kad tas pranešimas būtų parengtas kiek įmanoma greičiau, tai gal jau tikrai kitą savaitę pradžioje jos galėtume pirmąjį pranešimo projektą, kurį galėtume konkrečiai aptarti. O kai dėl kalendoriaus ir jo griežto laikymasi, tai siūlau laikytis to kalendoriaus turėdami galvoje, kad jeigu prireiktų tą kalendorių paskutinę akimirką pratesti, tai tą galimybę pasinaudotume. Bet siūlyčiau vis dėlto uh, laikytis kalendoriaus ir tai būtų geras mūsų komiteto darbo ženklas. Zondegard. Lagt øh, mange argumenter øh, og vi har allerede haft en, øh, en lang diskussion. Ačiū. Buvo daugybė argumentų čia pareikštų. Iš tikrųjų, mes jau ilgai diskutavome šią temą. Ir diskusijose buvo pateikta įvairių argumentų, kurie para, išreiškia kai kuriuos dalykus labai aiškiai. Uh, būtent, jog šis sprendimas yra labai svarbus ir reikšmingas. Kitas dalykas, kuris atsiskleidė, yra tai, kad tai, ką mes nuspręsime tam tikrą prasme, padarys įtaką ateičiai. Tai yra mes sprendžiame ne tik dėl to, kas vyks kitais metais ar dar kitais metais, tačiau mes sprendžiame apie tai, kas vyks po daugelio metų apie tai, kaip bus sukurta ES ir kaip ji veiks. Štai kodėl mes e, savo parlamentinėje grupėje siekiame, kad būtų konvencija, konventas, tam, kad ten galėtų vykti diskusijos ir labai išsamios diskusijos. Visos e, parlamentinės grupės, atrodo, pritarė pagreitintai procedūrai ir atmetė konvento idėją. Mes dėl to apgailestaujame, ypač dėl to, jog tai yra labai svarbi diskusija. Ir tai nėra vienintelė priežastis, dėl ko mes manome, jog tai yra labai svarbi diskusija. Tokia pagreitinta procedūra nesuteikia garantijos, kadangi vis tiek išliks daugybė kliučių, kaip ir rengiant konventą. Ir tik tiek, kad kiti apie tai diskutuos, o mes ten nedalyvausime. Kitas dalykas, ar mums tai patinka ar ne, tačiau mes sukūrėme precedentą. Kadangi jeigu manome, kad stabilumo mechanizmas išspręs euro stabilumo problemas, tuomet mes apgailestauju, bet klystame, kadangi taip nebus. Europos Sąjungai reikia stabilumo mechanizmo jis bus sukurtas. Bet žmonės sakys, na, jūs pritarėte pagreitintai procedūrai, tai kodėl jūs dabar negalite tam, tam pritarti? Ir tai bus kas kart. Kita problema yra tai, kas yra vadinama naujoji pakeitimo procedūra, kuri taps supaprastinta procedūra. Ir teigiami Lisabonos sutarties bruožai dėl to bus sumenkinti. Taigi, kur mes dabar einame? Na, mūsų parlamentinėje grupėje vyrauja nuomonė, jog tokia diskusija yra būtina. Ir tokia pagreitinta procedūra nesuteikia jokios garantijos, kad viskas pakryps tinkamą linkmę. Tačiau na, mes esame mažumoje. Ir visos kitos frakcijos nemano, jog tai sukels precedentą. Tačiau aš norėčiau pakviesti pranešėjus labai aiškiai pareikšti savo pranešime, kad tai yra paskutinis kartas, kada mes pritarėme tokiai procedūrai. Bet kokiam kitam sutarties pakeitimui reikės renkti konventą, kadangi antraip aiškiai mes vėl ir vėl turėsime taikyti tokį spaudimą ir tokią procedūrą. Žinoma, kitas dalykas yra tai, kada mes apie tai spręsime parlamente, ar, par, ar Briuselėje, ar po dviejų savaičių Strasbūrė. Aš pritariu pono Dafo pastebėjimui. Mes priimame sprendimą parlamente. Į mus yra nukreipta tūkstančiai televizijos kamerų, užtikrinta policijos apsauga. O vadovų taryba laukia mūsų sprendimo. Tačiau neapsigaukime tokią iliuziją parlamentas iš tikrųjų šiuo atveju pritarė pagreitintai procedūrai. Bet jeigu tai yra išimtinis atvejis, tai labai aiškiai tai pasakykime. Ačiū. Zūra. Laikas. Perčio. E... Laikas bėga gana greitai ir, man atrodo, liko mums e, tik šiek tiek daugiau, daugiau negu pusvalandis. Taigi dar yra norinčių kalbėti, po to dar reikia steigti žodį pranešėjams atsakyti, taigi daugiau į kalbėtojų sąrašą neįtrauksiu nieko ir prašau tų, kurie dabar kalbės, nekalbėti ilgiau kaip penkias minutės. Panas Marera. Ačiū pirmininkė, pritariu daugeliu šių nuogastavimų, kurios išdėstė kolega Galtrieri. Tačiau sudarčių konstitucinė peržiūra reiškia, kad reikia daryti tai, kas yra įmanoma ir rasti pragmatiškai priimtiną sprendimą. Keturi klausimai. Ar reikalingas tas mechanizmas? Ar mums reikia jį konstitucionalizuoti keičiant sutartį? Ar galima panaudoti kitus mechanizmus jau esančius sutartyje, pavyzdžiui, lankstumo nuostatas ir sustiprina bendradarbiavimą. Man atrodo, kad būtų teisinga konstituciniškai įtvirtinti šį mechanizmą, nes po to gali kilti abejonių dėl kitų pagrindų, konstitucinių pagrindų. Turime jį konstitucionalizuoti, padaryti legitimu. Trečia, tarp vyriausybinė šio mechanizmo esmė. Prieš šį prieštaravimą nieko neturime, jokių ginklų. Ar būda, būdami federalistai mes turime pritarti tarp vyriausybiniam mechanizmui? Teks šią piliulę praryti. Ar yra kokia nors alternatyva tarp vyriausybiniam mechanizmui? Nėra. Na, jungtiniai karalystiai nepriimtina, nepriimtinas Europos galių didėjimas be referendumo. Tačiau kitos alternatyvos nėra. Klausimas yra, ar bus tas mechanizmas ar ne. Mums jo reikia, pažeidžiamiausiams valstybės narėms tikrai jo reikia. Taigi aš asmeniškai E, būčiau linkęs mokėti tą kainą, praryti tą karčią piliulę, nes kitaip mes veiktume prieš pinigų sąjungą. Ir politinė prasme taip pat tai yra būtina. E, aš būčiau linkęs jau geriau pritarti tam tarptautiniam mechanizmui e, ir kad atsirastų tas mechanizmas ar galima panaudoti supaprastintą procedūrą, ji juk numatyta sutartyje. Ne, visos, ne visi sutarties pakeitimai dar, turi būti daromi konvento būdu. O taip pat svarbu yra tai, kad laikas bėga greitai ir laikas dabar nėra mūsų draugas, kad e, rastume sprendimą, nuramintume rinkas e, euro stabilumu ir pažydžiamiausiamis šalimis. Aišku, jeigu reikės, e, reikėtų sparastintą procedūrą panaudoti, kad nereikėtų šalių ratifikavimo, tai, tai būtų ir svarbi politinė priežastis. kad nereikėtų tų sudėtingų ratifikavimo procesų panaudoti. Aš pritariu visiems politiniams, strateginiams prieštaravimams dėl tarp vyriausybinio šio mechanizmo pobūdžio, tačiau kaip politikas darau išvadą, kad tai yra vienintelis kelias. Yra, tai yra vienintelis būdas pakeisti sutartį ir aš pritariu išdėstoms sąlygoms. Ir viską padaryti turime kaip galima greičiau. Ačiū. Pana Šulcas. Danke, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai, nes kolega Zandergartnas, tiesąkant, jau išdėsti nemažai mūsų frakcijos minčių. Tačiau labai aiškiai pasakysiu štai ką. Ir beje, kolega Brokatis, kas taip pat tai jau minėjo, turėtume aiškiai suvokti, kad pasiekime posūkio tašką. Ir kitaip negu kiti kolegos, aš manau, kad krizė dar nesibaigė. Jeigu E, jau pradėsime galvoti 2014 metus ir rinkiminės kampanijas, tai mūsų tikriausiai paklaus, ką mes nuveikėme tam, kad būtų sukurtos tvarios struktūros ir mechanizmai, kurie užkirstų kelią krizės atsinaujimuisi, e, paštrėjimui ar jos apskritai tiesimuisi. Ir jeigu tai būtų atspirties taškas, tai mes turėtume galvoti apie tai, kaip piliečiai galėtų būti įtraukti į demokratinius procesus ES. Ir tai reiškia, kad turime pagalvoti apie tokių mechanizmų kūrimą, kurie būtų suprantami piliečiai, būtų jiems primtini ir taip įtakotų piliečių kasdienybę, kad piliečiai pasitikėtų ES. Tai yra būtų integracijos procesas, kuris būtų įtraukus. Ir todėl politinės diskusijos yra labai susijusios su instituciniais bei konstituciniais klausimais. Taigi politinės diskusijas turime sieti su diskusijomis konstituciniais ir instituciniais klausimais. Tai vyksta greičiau konvento kontekste, nes tokiu būdu greitai išsiaiškinsime, ko norime e, dalyvavome Junktinėje karalystėje ir bandėme išsiaiškinti, ko Junktinės karalystės piliečiai tikisi iš ES, kokių sprendimų tikisi, kurie keistų jų gyvenimą, kasdienybę. Ir jeigu pasirinkime štai tokią perspektyvą, tai turime galvoti ir apie mechanizmų kūrimą. Todėl manau, kad ties šiuo pranešimu reikia dirbti, turint galvoje, kokios yra daugum, toks yra daugumas santykis parlamoje, parlamente, turint galvoje e, tarybos darbą spradimą, turint galvoje komisijos poziciją ir turint visą tai galvoje, turime ieškoti politinio atsako į būsimus sutarties keitimus. Ir čia, kaip kad kalbėjom ir vakar, turime uh, susėsti prie bendro stalo su platesniu ratu, tai yra ir su nacionaliniais parlamentais, ir su kitais svarbiais veikėjais ir kartu pagalvoti. Ačiū. Pone Legrip. Ačiū, ponė pirminkė. Pasistengsiu E, kalbėti trumpai, jau daug kas pasakyta, aš daug kam pritariu, kas buvo pasakyta šiame komitete ir apskritai šioje institucijoje turime e, viską žiūrėti su didelė atsakomybės jausmu. O tas atsakomybės jausmas turi būti lydimas e, realybės pojūčių ir taip pat siekimu veikti veiksmingai ir pragmatiškai. Turint visą tai galvoje, aš galiu pritarti suprastintos procedūros panaudojimai, atsižvelgiant į įvairių šalių pad, ekonominę padėtį eurozonoje ir į viešąją nuomonę. Reikėtų veikti greitai ir veiksmingai. O reaguoti pragmatiškai ir veiksmingai neturėtų e, užkirsti mums kelio galvoti apie ateitį. Manau, kad turime pasinaudoti šią progą, kai diskutuojame apie šį pranešimą. E, Šio komiteto darbu prisidėti prie ateities institucinės struktūros. ir prie to, kaip mes šią koncepciją, tą ekonominio valdymo koncepciją suprantame. Ko iš tikrųjų mes tikimės iš, pavyzdžiui, Europos semestro, kokius e, įsipareigojimus to semestro įvedimas sukuria valstybėms narėms. kas, kokie nauji instrumentai ir priemonės būtų reikalingi koordinuojant labiau ekonominę politiką ir stiprinant ekonominę integracinę bei politinę integraciją. Nemanau, kad turėtume kalbėti, jog tai kels didžiulių konstitucinių klausimų. Manau, kad čia yra tik tai pirmas proceso žingsnis. Ir vėliau, žengiant toliau, bus reikalingas koordinavimas su nacionaliniais parlamentais. Kalbame vis dažniau apie biudžeto politikos koordinavimą, galbūt vėliau mokesčių politikos koordinavimą tai reikės daryti bendradavant su nacionaliniais parlamentais. Ir dabar aš noriu pritarti pono Lamasūro idėjai, e, kad reikėtų surenkti Europos biudžeto konferenciją. Ir e, turbūt parlamentas turėtų čia imtis iniciatyvos ir tai tikrai laimėtų. Paskutinis pasisakymas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai atsakyti pono Broko klausimą. O jis klausė, ar komitetas sutinka su tuo, kad pranešiai nušviestų labai išsamei dabartinę padėtį, o taip pat krypti, kurį reikėtų žengti, kaip tai siūlė ir ponas Defas. Aš esu už tai, kad būtų pragmatiškai ir greitai būtų įgyvendas tarybos sprendimas ir siūlau kad rengiant pranešimą būtų intensyviai įsigilinta į teisinę pagrindą, nors rezultatas kaip ir akivaizdus. Taip pat reikėtų aiškiai nušviesti ir komisijos vaidmenį ir paraginčiau, kad kai kalba eina apie finansinės perspektyvas, kurios aišku yra labai svarbios, ypač kontroversiškų klausimų atveju, pavyzdžiui, dėl ekonominės valdysinos, dėl to, E, ką mes e, Vokietija apibūdinama kaip draudimą valstybėms narėms įsiskolinti, tai yra kontroversiški punktai. Tai yra, kad e, šiuos klausimus išsamei nušviestume pranešime, bet nesiūlytume kažkokių konkrečių sprendimo rezultatų, nes kitaip daugumos, o mums reikalinga plati dauguma parlamente, nesurinksime. Ačiū e comunque dirci come reagiscono le suggestioni. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį, kad būtų atsakyta į šiuos pasiūlymus. Taigi, mes turime pasirinkti tarp kelių, procent, tarp kelių hipotezių ir pasakyti taip arba ne. Arba mes galime suprasti, kad daugelis sako taip, tačiau mes taip pat galime kartu pateikti ir tam tikrą pagrindimą, pateikti savo nuomonę, pateikti platesnį kontekstą ir galbūt vėliau taikyti bendrijos procedūrą. Tačiau mes vis tiek susidurėme su problema dėl tam tikros nepriklausomos struktūros sukūrimo. Taigi, ką žmonės apie tai galvojate, ką galvoja pranešėjai apie tai? Aš manau, jog, na, taip pat labai svarbu ir dėl tvarkaraščio susitarti. Jeigu mes veiksime taip ir numatysime šį klausimą kito posėdžio darbo tvarkyje, gali tai būti, tačiau kai kas siūlė įvesti į mūsų diskusijas ir banko atstovų dalyvavimą, taip pat įtraukti ir komisijos atstovus ir taip pat atstovus iš ekonominių reikalų komiteto. Ponas Galtieris, prašom. Allora, io sono molto d'accordo con... Taip, pažiūrėkime, aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Gerera. Uh, Ir čia mes e, susidurime su keliomis atsakomybėmis, kurios yra labai svarbios. Viena vertus mes turime atsakomybę dėl labai sudėtingos ekonominės padėties, kurią dabar išgyvename ir taip pat esu įsitikinęs, kad mes taip pat visi labai e, smarkiai patiriame tai dėl savo turimos patirties. Uh, Tačiau taip pat mes turime atsakomybę kaip konstitucinių reikalų komitetas. Tai reiškia, jog mes esame atsakingi dėl Europos dabartinės ir ateities konstitucinio pobūdžio. Sutinku su tuo, ką sakė kai kurie kolegos. Iš esmės, jie sakė, kad nesvarbu, koks būtų formatas, svarbi yra esmė Tačiau mes esame konstitucinių reikalų komitetas ir konstitucinė forma taip pat turi būti svarbi. Mes negalime leisti, kad tai ištumtų pragmatizmas. Žinoma, mes nesame teismas, mes esame politinė institucija, tačiau tuo pat metu mūsų tikslas yra išsiaiškinti politiškai konstitucinius ES aspektus. Žinoma, procedūra gali būti nuobodi, varginanti, tačiau tai pabrėžia mūsų atsakomybę, mūsų uždavinį. Antraip mes paprasčiausiai galime e, išgirsti tik tai ekonominių reikalų komiteto nuomonę. Tačiau mes taip pat esame pakviesti dėl šios priežasties. Taigi techniškai nemanau, kad mes turėtume pasakyti taip arba ne tarp vyriausybiniai konferencijai. Mes dabar vykdome supaprastintą procedūrą. Uh, Deja, arba laimiai, priklauso nuo jūsų požiūrio. Tai yra nuomonė, nuomonė nėra privaloma. Ir mes turėsime tokiu būdu savo įtaką. Taigi būkite tikri. Sutartis yra sukurta taip, kad mes negalime ją labai smarkiai pakengti. Tačiau mes turime priimti sprendimą. Mes neįgaliname taikyti supaprastintos procedūros. Jeigu būtų mūsų tokia atsakomybė, mes eitume į teismą, tačiau sakyčiau, jog tai būtų galbūt net ir geras žingsnis. Tačiau mes teikiame nuomonę dėl praėjusios Europos vadovų tarybos sprendimo pradėti supaprastintą procedūrą, remiantis Belgijos vyriausybės pasiūlymu, tai yra pateikti mūsų nuomonę, o paskui Europos taryba o ne tarp vyriausybinė konferencija priims sprendimą dėl Lisabono sutarties keitimo, kuris įsigalios po e, konstitucinio ratifikavimo proceso 27 valstybėse narėse. Taigi visiškai aiškiai toks yra techninis e, formatas, kuriuo mes vykdysime šį procesą. Taigi turint tai omenyje, aš nesuprantu, kodėl mūsų nuomonė turėtų būti vien tik tai taip arba ne. To iš mūsų nėra prašoma. Aš taip pat nemanau, kad tokia būtų mūsų kompetencija pasakyti tik tai taip arba ne. Kadangi yra tam tikras poveikis. Tuo tarpu mes teikiame nuomonę. Man atrodo, mes turime įgyvendinti savo atsakomybę. Taigi, turint tai omenyje, nesiekiame sukelti kokiu nors aistrų valstybėse narėse, tačiau vis dėlto mes turime išlikti atsakingi. Tai reiškia, jog, na gerai, mes prarijame tą karčią piliulę, tačiau neleiskime, kad ta piliulė e, atrodytų lik saldainukas. Aiškiai pasakykime, kad tai yra karti piliulė. Visi žino, kad taip yra nors visi sako, kad, kad ne. Mes turime elgtis aiškiai. Neturime vinioti į vatą, e, kad atrodytų viskas e, rožiška, kuomet taip nėra. Mes turime pasižiūrėti ir piliečiams į akis, mes turime taikyti Lisabono sudarties nuostatas. Uh, Mes norime rezultato, kuris būtų gerbtinas, konstruktyvus, e, tačiau vis dėlto mes neturime užmerkti akių prieš tikras problemas ir jų priežastis. Taigi, tai nėra vienintelė procedūra. Nesakau kaip kiti, kad tai yra supaprastinta procedūra e, kad, kad ji yra nieko neverta. Aš taip nesakau. Supaprastinta procedūra gali būti sprendimas. Tačiau, man atrodo, mes turime taip pat pasižiūrėti ir į kitus būdus, kurie nėra tokie rizikingi, kurie būtų atsakingesni rinkų atžvilgių. Ponas Mendes Devygo minėjo 352 straipsnį. Tai yra viena iš kitų galimybių. Mes kaip parlamentas turime nuomonę, tai kodėlgi mums jos nepareiškus? Dabar kalbant apie esmę, reikėtų aiškiai pasakyti, ką reiškia tarp institucinis, tarp vyriausybinis. Tai reiškia, jog mes nebegalėsime veikti taip, kaip iki šiol. Turime pasikeisti. Šiuo metu turime mechanizmą, pagal kurį teikiamos paskolos valstybėms narėms pagal 132 straipsnį. Parlamentas yra informuojamas ir jis panaudoja išteklius ir biudžetą tam, kad užtikrintų, jog rinkos gali funkcionuoti. Tačiau pasakykime aiškiai, mes turime nuolatinę sąjungą, turime daryti kai ką daugiau. Negalime tęsti taip, kaip iki šiol. Jeigu taip nedarysime, mes prarasime vieną iš tų įrankių, kuriuos turime. Ir negalime sakyti, kad tai, ką rinkos darė iki šiol, 2013 metais, bus jau nebekonstituciška. Tai nėra labai geras būdas patikinti rinkas. Tačiau mes turime gyveninti pasikeitimus, jeigu taip nuspręsime. Taigi parlamentas galbūt turėtų pasiūlyti mechanizmą netgi ir pagal šią procedūrą. Nesakau, kad turėtume taikyti bendrijos metodą, aš kalbu daug kukliau. Pasakykime, kad tai įtrauksime į sąjungos struktūrą, iš esmės palikdami tarp vyriausybinį mechanizmą, kuris, ir tai yra skirtumas, tai yra ministrai nuspręs vienbalsiškumo principo būdu taryboje. Ponas Martinesas e, sakė teisingai, tai, tai galbūt net ir viršė mano pasiūlymą, aš neinu taip toli. Tai nėra įrašyta sutartyse, nei tarybos nuostatose, kurios e, apibūdina procedūros aspektus, netgi ir kitose lydinčiuosiuose dokumentuose, kurie buvo aptariami. Aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Brokas. Tačiau mes teikiame konstitucinę nuomonę. Tačiau mes galime garantuoti tam tikrą sąryšį tarp institucinio formato ES ir šio mechanizmo. Man atrodo, mes turėtume išmėginti visas galimybės, visus variantus. Manau, jog mes taip pat turime parodyti savo atsakomybę. Mes nenorime sukurti e, krizės rinkoje. Taigi, vis dėlto nebūkime per daug išgazdinti. Aš nenoriu būti tam tikrų kliuvinių. Man atrodo, mes turėtume įgyvendinti kažką, visi su tuo sutinkame, mes turėtume pateikti kažką, galbūt nuomonę, tačiau tai nereiškia, jog mes turėtume būti suvaržyti laiko apribojimu. Mes turime politinį įsipareigojimą ir iš esmės mes sakome taip, negalime sakyti ne, tačiau uh, tuo laikotarpiu nuo dabar iki Europos vadovų tarybos mes turime padaryti kaip galima daugiau, padaryti viską, ką galime, tam, kad prisidėtume prie, kaip jau sakiau, kuo didesnio šio mechanizmo integravimo į ES institucinę struktūrą. Ponas Brokas. Äh, Pone pirmininkė, Po to, kai kolega Galtieri taip plačiai viską nušvietė, aš pasakysiu trumpiau. Šiame kontekste mes te turime vienintelį ginklą, tai yra tvarkarašti grafiką. Ir pasinaudodami šiuo ginklu yra sudėtinga, turint galvoje galima poveikį, įspūdį išoriai. Todėl e, šis parlamentas, o taip pat ir komitetas turi elgtis atsakingai. Na, tačiau ir taryba privalo pasinaudoti turimą veiksmų laisvę, kurią manome, kad ji turi ir ragintime ją tai padaryti. Tai čia tai turime padaryti. Antras dalykas, man turi įspūdis, kad dauguma tikriausiai nesiūlis sakyti ne. Trečia. E, Pasiūlymai dėl to, kaip pasinatys starties nuostatomis, man primtinesni negu tai, kas siūlo e, vadovo taryba. Ir man ypač padėjo ponas Dafas, kaip e, Junktinės karalystės vyriausybės vadovas. O ir kalbėjo apie tai, kas įmanoma daryti pagal supaprastintą procedūrą nes tarsi niekas nebuvo, už, niekas nebuvo prieš supaprastinę procedūrą. Ja palaikė, o Galtierio e, pasiūlymai dėl sustiprinto bendradarbiavimo, dėl automatizmų, e, kontrolės klausimus rytyje, dėl stabilumo ir augimo pakto, e, visam tam reikia keisti sutartį. Na, tai taip pat reikia pasižiūrėti, kaip tie sutarties keitimai dera su uh, supaprastinta procedūra. To dėrėjimo neižvelgiu, bet gal mane įtikinsite, nesipriešinsiu, bet pažvelgus į diskusijas tarp Britų, tai labai svarbu apibrieštis tam, kad būtų išvengta referendumas. Nes negalime leisti, kad tai reikėtų renkti referendumą uh, Junktinė karalystė, ne viršinė pačioje. Čia tiesiog faktas. Ir mes negalime savo leisti, kad uh, Junktinė karalystė referendumas įvyktų. Nors uh, Junktinė karalystė nėra eurozonos narė ir todėl ją visą tai labai mažai liečia. Bet Kaip ten bebūtų, e, mes pri, turime atsižvelgti į aspektą, kai galvosime apie mūsų taktiką, strategiją, o taip pat kiek toli esame pasirengę žengti. Ačiū. Avete registrato alcuni dati di comuni, non c'è una versione eh, alla procedura semplificata. Atrodo, kad nebus labai paprasto sprendimo. Čia buvo sakyta, kad mes turime pateikti nuomonę, tačiau ji turi būti pagrįsta ir turime pasakyti tai, ką turime galvoje. Taigi, šiuo metu mes siūlome grįžti prieš klausimą 7 dieną ir galbūt 17 taip pat per kitus mūsų posėdžius pirmiausia e, Briuselėje, o 17 dieną Strasbūre. Tačiau tuomet tikrai galutinė data yra 24 Taigi, jeigu pranešėjai pritarė, galime šį klausimą dar kartą aptarti vasario 7 dieną. Nežinau, ar turėsime ką nors jau raštu, galbūt būtų gerai, nes. Būtų gerai turėti ką nors e, raštu, jeigu jūs turėtumėte ką nors raštu 7 vasario, tuomet būtų lengvesnė diskusija. Taigi, ar galite ką nors pažadėti, ponė Devygo? Sutinku su to, ką siūlote. Mes čia prisimame įsipareigojimus. Mes ir pranešiai įsipareigojo laikytis kalendorius, apie tai buvo kalbėta ir koordinatorių posėdėje. Na, e, Man rodos, kad čia nėra kaip ir didelių dviejonių, nes šiandien diskusijų metu uh, e, iškė labai aiški linija dėl uh, kalendoriaus, dėl pakeitimo, dėl klausimų, negalime švaistyti laiko. Nu, š, rytoj 11 dieną ryto įvyks balsavimai taryba. Taigi laiko trūksta. Ir na, turime tokius puikius pranešėjus, jie, kurie taip išmano tekstą, yra specialistai, taigi nematau jokių sunkumų, dėl kurių jiems nepavyktų pateikti kitą savaitę jau pirminio teksto projekto. E, aš asmeniškai. Manau, jog svarbu stengtis viską padaryti iki 24 dienos. Šią datą reikia turėti galvoje visuomet, todėl geriausia kitą diskusiją rengti jau kažkokio parengto dokumento pagrindu. Kaip ir, e, ir Broko Ferhofštato pranešimo dėl išorės tarnybos atveju gana greitai galėtume pateikti e, dokumentą ir jį parengti. Pone Brokai, ar norėjote kalbėti? Pone pirmininkė, turėtume nusibriežti laikytis trumpesnio laikotarpio, trumpesnio kalendorius, tačiau numatykime tą kovo 24 dieną kaip galimybę. Na, o prieš galtinai susiformuodamas e, nuomonę, norėčiau dar sudalyvauti diskusijas vasarį 7 dieną, dalyvaujant ryšį. Na, taip pat pokalbį vyks tarpininkų saigoje. Taigi noriu visą tai atsižvelgti. Taryba priima sprendimus, o o nuomonės turime pateikti mes, komisija ir Europos centrinis bankas. Taip pat e, susidarydama savo nuomonę norėčiau atsižvelgti ir į jų nuomonės, tam, kad turėčiau bendrą vaizdą. Na ir tada jau galėčiau, pažiūrėjau, vasario 8 dieną atsisėsti ir surašyti, nes 7 dar viskas būtų nesubrendę. Taigi prašau suteikti mums tokią galimybę. Na ir greit po to dirbsime, nebūtinai tas pranešimas turi būti labai ilgas. Ačiū. Na, jūs prašote daugiau lankstumo. Aš manau, kad šiuo svarbu klausimą galime renkti neįlinių posėdžių, pavyzdžiui, 10 dieną, po to turime posėdį 17 dieną. Taigi aš sakyčiau, kad galvokime apie dešimtą dieną. Era già previsto il septynioliktą vasario turime posėdį dar. la contribuzione economica. Quindi... 14 c'è il voto della Commissione economica, mi dice la segreteria. Ekonominių reikalų komitetas balsuos dėl savo nuomonės 14 dieną. Viskas užtruks 3 minutės ekonomikos reikalų komitete. Nemanau, kad jų balsavimas turėtų sutrukdyti mums posėdžiauti pirmadienio vakarą Strasbūre. Taigi, kaip be, ten bebūtų, 7 dieną mes tęsime diskusiją. Jeigu galite parengti dokumentą, būtų naudinga. Ponas Galtieri, aš turiu pritarti tam, ką sakė ponas Brokas, būtų geriau užbaigti svarbius susitikimus. Kaip sakė kiti kolegos, mums reikia, kad trys nuomonės suartėtų. Tai yra mūsų komisijos ir ECB e, e, nuomonės būtų panašios. Taigi aš pritariu pono Broko nuomonėj dėl grafiko. Taigi, pirmininkas, pasiūlymai yra tokie. 7 diena ir 14 diena. Gerai, pana Galtiri. Taigi, tvarkoj. Tai galime dabar baigti diskusiją. 7 dieną taip pat turėsime dar vieną temą. pas mus atvyks profesorius su Kembridžo matematinio forumo rezultatais. Taigi, tiek informacijos. Dabar baigiame posėdį.